afternoon, dear colleagues. Labadiena, gerbimiai kolegos. Prašome užimti vietas. Labadiena dar kartą, gerbimiai kolegos, ponios ir ponai. Noriu dar kartą paprašyti, kad visi užimtumėte vietas. Ir sveiki susirinkę į Libį komiteto posėdę. Darbo tvarkėje daug klausimų. Pirmas klausimas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Yra keletas pakeitimų darbo tvarkėje. Atkreipkite dėmesį, kad dėl šia, nuo 6 iki 11 punkto pakeitimų pasiūlymų terminų pateikimo galutinė data pakeista į rugsėjo 29 dieną iki 18 valandos. 30 atidėtas punktas, 31 patvirtintas, 32 punktas atidėtas iki kito posėdžio. Toliau. Pirmininko pranešimai. Pirmininkas pasiteiso, pritarėte darbo tarkės projektų, jeigu pritarėte, laikau ją patvirtintą. Taigi, Toliau antras punktas - pirmininko pranešimai. Noriu priminti, kad Europos parlamento rezoliucija dėl būsimos Stoholmo programos, dėl jos yra jau Liepos mėnesį priimtas sprendimas pateikti bendrą Konstitucinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto rezoliuciją vadovaujantis naująją Europos parlamento darbo tvarkų taisyklę straipsnio numeris 51 ir uh, vyks bendri posėdžiai, todėl visus atitinkamai prašau pasižymėti. Toliau spalio 8 dieną Bruselėje bus pristatytas rezoliucijos projektas. Lapkričio 12 dieną balsuosime dėl bendros rezoliucijos. Mūsų rezoliucija toliau bus pateikta uh, per jungtinių parlamentų komitetų posėdį nacionaliniams parlamentams. Planuojamas posėdis lapkričio 16-17 dieną, o bus balsuojama dėl jos Strasbūrė per plenarinę sesiją, kuri vyks lapkričio mėnesį. Taip pat kalendorius 2010 metams yra išplatintas ir patvirtintas per praėjusį posėdį. Jeigu neturite pastabų, dėl šių punktų. Toliau pažiūrėkime į trečiąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų ir pranešėjų paskirimų. Koordinatoriai susitiko ir siūlo skirti tokius pranešėjus kova su priekyba žmonėmis ir aukų apsauga yra pranešėja ponia Ana Het, seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija, pranešėja Roberta Angeliliai. Agentūra atsakinga už stambių informacinių technologijų sistemų valdymą SIS2 ir vis sistemų praktinio valdymo srityje pranešėjas Karlos Koelio. Emigracijos ryšių pareigūnų tinklo sukūrimas pranešėjas Augustinas Tiesdemera. teisę gauti vertimą žodžiu ir raštų būdžiamosiose bylose pranešėjas, pranešėjas Sara Liutford. Kriminalistinių tyrimų laboratorijų veiklos akreditavimas pranešėjas Timothy Kirkhope įgyvendinimo taisyklės reglamentuojančios Europolo santykius su partneriais, įskaitant pasikeitimą nuomonėmis dėl pasikeitimo asmens duomenimis ir įslaptinta informacija pranešėja Sophie Intveld. Trečiųjų šalių, kurių piliečiams teikiamas reikalavimas turėti vizas, sąrašas. Pranešėja Tanja Fajon. Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo steigimas. Pranešėja Sofija, Sonija Alfano. Tam tikros ribojančios priemonės taikomos Zimbabvė, pranešėjas Lui Mišelis. Jeigu neturite prieštaravimą, neprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Per paskutinį koordinatorių posėdį buvo pristatyta maždaug 20 temų, dėl kurių galima būtų rengiami pranešimai. Taigi, pakartosiu, per paskutinį koordinatorių posėdį buvo pasiūlyta 20 temų. Tačiau dabar iš jų teliko tik 10. Ir šiai, šioms dešimčiai temų jau yra skirti pranešėjai. Taigi frakcijoms nepriklausančių narių, narių siūliau papildomai numatyti du pranešimus. Tai yra Šveicarijos ir Lichtenšteino dalyvavimas Frontexo veikloje, o kitas pranešimas būtų skirtas uh, trečiųjų šalių piliečiams taikomos ribojančios priemonės, kurios būtų susijusios su padėtimi Somalijoje. Na ir tuo metu koordinatorių posėdėje uh, buvo sutarta, kad dėl tų pranešimų, kurių, kurie nedomina frakcijos, kad jie tuomet būtų perduoti frakcijams nepriklausantiems nariams ir už juos nebūtų paskaičiuojami taškai. Taigi mane domina šios dvi temos, šie du pranešimai ir gal galėtumėte paaiškinti, kas bus numatyta dėl šių dviejų temų arba atitinkamų pranešimų. Noriu Jūs informuoti, kad rytoj šie klausimai bus svarstomi koordinatorių posėdžio metu 9 val. ryte. Kitaip sakant, ką daryti, ką daryti su taškais ir kaip visą tą reikalą tvarkyti, kaip turėtų būti tvarkomi neprisijungusių prie frakcijos narių taškai. Galiu tiek dabar pasakyti. Taigi, jeigu daugiau nėra pastabų, galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra Europos prieglapšio paramos biuro steigimas. Pirmiausia, bus jums pateikta informacija, pati naujausia informacija. Ir šiandieną mes pradedame diskusijas. Europos prieglopščio paramos biuro steigimo klausimas yra labai svarbus. Pranešėjas ponas Žan Lambert. Europos parlamentas šių metų gegužės 7 dieną priėmė savo teisėkuros klausimais rezoliuciją ir, kaip žinote, šiuo atveju yra taikoma bendra sprendimų prieimimo procedūra. Dabartiniu metu vyksta antrasis svarstymas. Švedija savo pirmininkavimo laikotarpiu šiam klausimui skiria prioritetinį dėmesį. Kaip jūs žinote, yra sudarytas e, trejatas užmėgsti į santykiai, pagal pasiūlymą bus sukurta agentūra, kuri teiks pagalbą valstybėms narėms, sprendžiant klausimus susijusius su bendra Europos prieglapšio sistema. Ir tai yra vienas iš svarbiausių Hagos programos klausimų. Taigi pranešėjas pageidauja labai glaudžiai bendradarbiauti su lybė komiteto nariais ir taip pat su šešėliniais pranešėjais. Dabar suteiksiu žodą pranešėjai. Tiksliau pranešėjai, sako pirmininkas, kad jie pristatytų reikalą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo sakyti anksčiau, Per ankstesnę kadenciją parlamentas jau baigė pirmąjį svarstymą ir dabar mes kartu su Švedė, pirmininkaujančia ES valstybė, svarstome šį reikalą, kad taip pat svarstome ir su šešėliniais pranešėjais. Visiems jiems noriu labai padėkoti už dėmesį šiam klausimui. Biuro steigimas yra susijęs vienas iš viso paketo klausimų, be kita ko ir Dublino reglamento pakeitimais dėl prieglopšio klausimų analizės ir nagrinėjimo priskirimo. Ir mes tikimės, kad sugebėsime su taryba surasti bendro sutarimo. Nors mes suprantame kitą vertus, kokie yra tarybos interesai, o tiksliau valstybių narių taryboje interesai. Ir nebejotinai visi pageitauja, kad būtų pasiekta kaip galima greičiau pažangos ir kad būtų nustatyta atitinkama teisinga procedūra, bent jau to mes norėtumėm. Paramos biuro funkcijos bus padėti valstybėms narėms įgyvendinti jau egzistuojančias šios ryties teisės nuostatas, siekti didesnio tarpusavio veiksmų suderinamumo, o parlamentas pagėdautų, kad būtų užtikrinta aukštesnė E, dabartiniu metu funkcionuojančios prieglopšio prašymų nagrinėjimo ir prieglopšio suteikimo sistemos kokybė. Yra valstybių narių, kurios dėl savo geografinės padėties daug daugiau negu kitos valstybės narės susiduria su šią problemą. Ir todėl e, mes turime užtikrinti, kad Europos prieglopšio paramos biuras tikrai bus skirtas padėti valstybėms narėms. Kita vertus, tas biuras sudarys, e, priklausys bendrai ES instituciniai sąrangai. Mums svarbiausi yra šie klausimai. Jie buvo apibriežti diskusijose ir taryboje. Ir tai klausimai, kuriuos susijęs su parlamento teikiamais pasiūlymais. Vienas, tiksliau, keli iš jų yra susijęs su būsimo biuro struktūra ir Europos parlamento būsimų vaidmenių biuro darbe. Parlamentas pageidauja, kad parlamentui būtų suteikta daugiau galių skiriant biuro direktorių ir kad kandidatai būtų išklausomi parlamente, bet tarybai atrodo toks pasiūlymas nepriimtinas. Mes taip pat norime, kad parlamentas turėtų teisę gauti biuro ataskaitas, ypač į svarbiais klausimais ir kad būtų parlamentui pateikta metinė biuro ataskaita. Panašu, kad du pastarėjai klausimai irgi nėra lengvai priimtini tarybai dėl kažkokių jų vidinių priežasčių. Taip pat konsultacinis forumas kuriame dalyvaus nevyriausybinės organizacijos, yra kitas svarbus klausimas. Mes su taryba sutarėme, kad išanalizuosime, koks vaidmuo biuro darbe teks pilietinės visuomenės struktūroms, organizacijoms ir kaip jos galės prisidėti prie biuro darbo, bet jos iš tiesų turi turėti teisę pasisakyti ir dėstytis ir ginti savo pozicijas konsultacinėme forume. Bet dar neaišku, kaip tas forumas veiks. Jisai, mes norėjome, kad forumas rinktųsi du kartus per metus, bet taryba tam nepritarė. Kitas dalykas - konsultacinio forumo galios bus netokios, atrodo, kaip mes to pageidaujame. Dar vienas dalykas - tai jungtinių tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausi, e, prieglopšio klausimais ir kita struktūra, kuris susiliečia su šio būsimo biuro darbu. Bet to mes svarstėme ir biuro veiklos aprepti. Kaip biuras turės veikti ir kokius klausimus turės spręsti. Bet aš manau, mes dar turėtumėm šį klausimą kartu su taryba panalizuoti, būtent įsiaiškinti, kokie egzistuoja pribojimai tokiai bendradarbiavimui, ypač su trečiosiomis šalimis ir ar reikės sudaryti subrangovų kontraktus šiuo atveju. Dar ir kitose sritise yra sunkumų. Pirmiausia, mus domina, kiek biuras galės padėti ypač toms valstybėms narėms, į kurias migrantų srautai yra ypač dideli. Nes šiuo požiūriu labai svarbu, kad e, solidarumo principų būtų vadovaujamasi. Parlamentas šiuo atveju užėmęs yra labai tvirtą poziciją ir mano, kad reikėtų nuo gražių žodžių pereiti prie praktinių darbų ir teikti praktinę pagalbą bei neabejotinai užtikrinti, kad būtų ir savanoriškų pagrindų bendradarbiavimą. Taigi tokie yra pagrindiniai klausimai - Europos parlamento vaidmuo biure, taip pat konsultacinis forumas, santykiai su trečiosiomis šalimis ir solidarumo principo taikymas. Be šių pagrindinių klausimų yra ir virtinė kitų smulkesnių klausimų, kaip pavyzdžiui užtikrinti, kad būtų naudojamas ekspertų pagalba ir nebejotinai mes patenkinti, kad į dalį mūsų pasiūlytų pakeitimų buvo atsižvelgta, kad pasiekta pažangos. Bet jeigu mes norime baigti greitai šio klausimo svarstymus, tai tikrai tada taryba turėtų parodyti gerą valią ir atsižvelgti į Europos parlamento pastabas tam, kad būtų patvirtintas dokumentas dėl Europos prieglopšio paramos biuro steigimo, nes tai yra sudėtinė dalis viso migracijos paketo klausimų. Ačiū, ponė Lambert. Kai kurie komiteto nariai paprašė žodžio, tačiau prieš tai manau, kad reikėtų išklausyti pirminkaujančią valstybę. Ponas Larsas Johanas Lambergas yra čia. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū, kad suteikėte Švedijai galimybę kreiptis į šį komitetą šiuo klausimu. Tai yra klausimas, kuriam Švedijos pirmininka, pirminka, Švedija pirmininkaudama teikia didelį prioritetą. Kaip žinote, Europos taryba jau du kartus pasisakė dėl to, kad labai svarbu įkurti šį biurą iki šių metų pabaigos. Europos taryba mano, kad labai svarbu, kad praktinio bendradarbiavimo klausimai bendros Europos prieglaušio sistemos įgyvendinimas ir ypatingų problemų klausimai turėtų būti suteikti būtent šiam biurui spręsti. Žinoma, buvo jau kontaktų. Mes gavome įgaliojimus per koreperą šios klausimus spręsti, todėl galime pradėti neformalius trialogus labai prasmingai. Taip pat noriu papridurti, kad tai bus daroma labai konstruktyviai. Aptarinėsime šios klausimus su parlamentu, būtent labai konstruktyviai. Ir norėčiau pritarti tiems svarbiems dalykams, kuriuos ponė Jane Lambert išdėstė. Noriu pasakyti, kad mes be tų klausimų, kurie buvo išdėstyti, priemėme daug pakeitimų, kuriuos padarė parlamentas šio pasiūlymo atžvilgiu. Svarstysime, kaip, galėsime, kaip galėtume sutarti tais klausimais, kurie buvo paminėti Pavyzdžiui, dėl vykdomojo direktoriaus paskirimo, man atrodo, jau atsižvelgėme į kai kuriuos pasiūlymus, kai kuriuos elementus, kuriuos pateikė parlamentas. Jūs pamatysite iš pačio korepero patvirtinto teksto dėl jungtinių tautų, vyriausiojo komisaro ir taip toliau. Taigi štai, pirmininkė, mes e, lauksime trialogų, kurie vyks per ateinančias kelias savaitės ir stengsime, kaip galima greičiau apsarstyti šį dokumentą kartu su parlamentu. Ačiū. Ačiū, ponė Lombakai. Norėtume išklausyti Europos komisijos atstovę, ponę Muriel Gin. Ačiū pirmininkė. Tik keletas žodžių pabrėžiant tai, kaip Žakas Baro vertina šį klausimą. Mes manome, kad greitai ekspertų grupės valstybės narėse bus paskirtos ir jau nuo 2010 metų pradžios ir keičiamas gera praktika bus kaip galima greičiau tarp valstybių narių ir pilietinės visuomenės. Norėtume, kad daugiau būtų informacijos teikiama apie kilmės šalis, apie įvairias institucijas, kurios analizuoja prieglopščio prašymus. Mes taip pat per trilogus padėsime palengvinant sustarimus tarp įvairių institucijų. Ir spalio viduryje taip pat bus kalbama apie biudžeto klausimus su tuo susijusius, nes reikia, kad būtų pakankamai pinigų e, skirta šiam biurui. Ačiū. Fransuas Komte nekalbės, atrodo. Taigi, toliau mes steiksime žodį komiteto nariams. Pone Plešert. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Apsiribosiu tuo, ką pabrėžė pranešėja. Parlamentas, kaip, komis, kaip ir komisija, bei e, taryba nori greito sprendimo, tačiau negalime to sprendimo siekti bet kokią kainą. Žin Leinbert kalbėjo apie keturios probleminius klausimus. Vienas yra konsultacinis formas, kitas yra taikymos rytis santykiuose su trečiosiamis šalimis. Tačiau man atrodo, kad komisija ir taryba turėtų žengti žingsnį mūsų link siekiant užtikrinti, kad ir parlamentas turėtų svorį skiriant direktorių. Taip pat turėtume gauti ir e, biuro ataskaitas, taip pat metinė ataskaita turėtų būti pristatyta čia komitete. Aš taip pat pritariu pranešėjai dėl to, kad kai taryba kalba apie savanoriškos paramos e, sistemą. Man atrodo, tokios bendradavimo trūkumas būtent ir pakerta visą sistemą. Kalbame apie 2012 metus, taigi jeigu, jeigu norime pasiekti tą terminą, turime išspręsti likusius klausimus. Kaip taryba užtikrins, kad visos 27 valstybės narės, o ne keletas, prisims visą deramą atsakomybę, nes, man atrodo, reikia matyti tam tikrą privalomą mechanizmą. Žinoma, reikia ir solidarumo, tačiau turi būti numatytas praktinis būdas, kaip tą solidarumą panaudoti. Nes kai reikia ką nors daryti, tai pasirodo, kad solidarumas lieka tik tai žodžiai. Ir parlamentas e, turi turėti tam tikrą svorį, lemiant tą solidarumą, nes kol kas jo atrodo trūksta. Ačiū ponia Plešert, ponas De Jong. Eh, eh, dėkuoju, ponė pirmininkė. Širdingai dėkuoju ponė Lambert pranešėjai už tokį išsamų jos pranešimo pristatymą. Turiu keletą pastabų, taip pat ir klausimų. Mano manimu, šis paramos biuras galėtų tapti labai svarbia institucija. Tačiau, aišku, biuras ir praktikoje turės įtakos prieglapšio teikimo procedūrai, o taip pat uh, E, tai susiję ir su klausimu, kas galės naudotis biuro apdarojimą informaciją. Labai svarbu, kad žmogaus teisų aktyvistai, kad teisininkai ginantis e, prieglapščio prašyto interesus turėtų galimybę naudotis tokiais dokumentais. Buvo kalbama apie konsultacinį formą, kuriame galėtų dalyvauti pilietinė visuomenė ir nevyriausybės organizacijos. Tai yra minimalus dalykas, kurio turėtume siekti. Ir norėtųsi, kad tame forme dalyvautų ir šio mūsų aptarimo biuro valdybos nariai. Taigi, ir pilietinė visuomenė turėtų gauti svarbu patarimai vaidmenį. Taip pat norėčiau konkrečiai paklausti, kas konkrečiai galės naudotis biuro apdaroma informacija. Tarkim, jeigu advokatas gina prieglapšio prašytėje, tai tuomet ar, pavyzdžiui, informacija apie tos mens kilmės šalį ir panašiai bus viešai prieinama. Kitas dalykas tai yra biuro būstinė. Na, atrodo, tarybos prerogatyva yra nuspręsti, kur bus biuro būstinė, nes dėl to derasi valstybės narės, bet mano manimu, e, biuro būstinės klausimas yra svarbus. Tarkim, jeigu būstinė bus šalyje, kuri kenčia nuo didelio prieglopščio prašytojų skaičiaus, tai situacijas bus visai kitokia, negu kad jeigu biuras būtų įsisteigęs šalyje, kuri nepatiria didelio migracinio spaudimo. Taigi manau, kad būstinės klausimas yra svarbus. Ačiū, ponė Dejong, dabar ponas Raseris. Pone pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai, na mums yra aišku, kad ta įstaiga, kurią apibūdiname kaip paramos biurą, yra tiesiog kelias siekiant to tikslo, uh, kuris mums svarbus. Tai yra e, vieninga Europos prieglapščio teikimo sistema ir vieningas šios sistemos valdymas. Ir todėl kiekviena paramos priemonė, kuri leistų greitai įsteigti šį biurą, yra svarbi. Pritarėme Švedijos prioritetui, kad sprendimas dėl biuro įsteigimo būtų priimtas dar šių metų pabaigoje ir sutinku, kad reikia leistis į kompromisus. Na, mes kalbame apie savanoriškumo principą ir tie, kurie norėtų prisidėti, turi turėti tokią galimybę. Tai, tai yra ir gerų, gerų praktikos pavyzdžių principas. Ir, na ir manau, kad reikėtų numatyti biuro prievalę reguliariai teikti ataskaitas parlamentui. Na ir tikėkime, kad dėrybos dėl šio biuro ir bei jo veiklos aspektų bus užbaigtos iki šių metų pabaigos. Ačiū. Ačiū, tariau ponas Bons. Pone pirmininkė, na, šis klausimas ir tarsi mums lygės iš praeitos kadencijos ir jos svarsimas per praeisą kadenciją nebuvo užbaigtas. Mano frakcija, tai yra mano laisvės partija, mano, kad e, tikriausiai nebūtų labai, Niderlandai nelaukia tokio biuro įsteigimo. Mums toks biuras visai nereikalingas, jis kainuos milijonus, teks skirti daug lėšų iš biudžeto ir įsteigus šį biurą į Europą plūs dar daugiau prieglapšio prašytojų. Taigi mums nereikalinga centralizuota Europos prieglapščio teikimo politika ir manome, kad Niderlandai ir toliau turi galimybę patys savarankiškai nuspręsti dėl prieglapščio teikimo. Ačiū, ponas Moralės. Ačiū. Man atrodo, Jean Lambert atliko e, puikų darbą iškeldama svarbiausius klausimus, kuriuos reikia išspręsti su taryba. Mes e, pritarėme Švedijos e, norui kuo greičiau įkurti šį biurą, tačiau jis turi turėti tam tikrą patikimumą ir objektyves funkcionavimo priežastis. Ir dėl tos priežasties, pavyzdžiui, kai kalbama ir apie direktoriaus paskirimą, reikia taikyti tam tikrą, tikrą tinkamą modelį, kur parlamentas turėtų tam tikrą vaidmenį. Taip e, būtų sukurtamas tinkamas pamatas tai institucijai. Manau, kad dėl parlamento vaidmens Man atrodo, kad taryba turėtų žengti žingsnį mūsų link, nes šiuo metu atskaitinybės prasme prieš parlamentą mes neturime atitinkamo vaidmens. Dėl konsultacinio forumo tai nėra vien tik tai NVO dalyvavimo klausimas. Tačiau klausimas yra susijęs su tuo, kad ir vietinės valdžios institucijos turi dirbti e, valdydamas e, imigracijos ar pabėgėlių strautus. Taigi yra įvairių sunkumų, sunkumų kylančių dėl numatyto solidarumo mechanizmo, tačiau atrodo, kad pirminkaujantį valstybę rodo gerą valią sprendžiančios klausimus. Man atrodo, Jean Lambert iškėlė svarbiausius 4-5 klausimus, kuriuos reikia išspręsti, kad e, e, prieglaušio paramos biuras įgautų tam tikrą pasitikėjimą ir tvirtą pamatą. Yes, thank you, Mr. Chairman. I, I want to join the previous speaker. In... Ačiū pirmininkė, aš noriu prisidėti prie anksčiau kalbėjus, e, pagirti poną, poną Lambert. Taip pat manau, kad iniciatyva e, verta greito svarstymo ir kreipiuosi visas pusės, kad būtų sutarta iki metų pabaigos. Tai yra labai svarbu pasiūsti signalą, kad kažką, darome kažką konkretaus šiuo klausimu O vienas e, svarbiausias žingsnis belikęs yra įkurti šį prieglaušio paramos biurą. Dėl likusių neišspręstų klausimų noriu pasakyti du dalykus trumpai. Man atrodo, kad svarbiausia, e, kad tie klausimai, kurios, kurių reikalauja parlamentas, tai nėra E, ypatingai e, neįprasti, pavyzdžiui, parlamento dalyvavimas skirtant, skiriant direktorių. Tai yra tas pats, kas daroma kitų agentūrų direktorius skiriant. Taigi manau, kad turėtume sutarti ir šio klausimo. Tol kreipiuosi į tarybą, priartėti prie parlamento pozicijos, kai kalbam apie Europos parlamento vaidmenį. Dėl solidarumo Žinoma, paramos biuras mums iškelia e, tiesiai prieš mus e, šį solidarumo klausimų, klausimą būtent e, imigracijos plotmėje. Komisijos visapirmininkas Žakas Baro yra pareiškęs, kad bandomajam projektui, kurį, kuris buvo pasiūlytas Maltos atveju, tik tai šešios šalis iš 27 valstybių narių pareiškė susidomėjimą, e, norėdamas pademonstruoti solidarumą šioje srityje. Ponas ir ponai, tai yra tik tai šešios šalis iš 27, taigi kyla klausimas. Kokios yra to solidarumo ribos? Ir ar turime numatyti kažkokį tai privalomą solidarumą, priešingai nei kad numatytas e, savanoriškas solidarumas? Man atrodo, kad solidarumo negalima apibūdinti kaip savanoriško ar privalomo, nes solidarumas yra solidarumas, jis turi pasireikšti. Tačiau ką matome realybėje, iš tikrųjų nėra tolygų solidarumui. Neturiu atsakymo į šį klausimą, tačiau šis parlamentas tokį klausimą turi analizuoti ir spręsti. ir vietoj to, kad skirtume daug dėmesio savanoriškumui ar privalomam solidarumui, mes turėtume, ponia pirmininkė, daugiau kalbėti apie solidarumą, kuris egzistuoja, kuris yra demonstruojamas. Deja, šiuo metu to nėra. Ponas Busutil ir ponas Diademera. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, ponė pirminkė, labai trumpai. Manau, kad šis pranešimas dėl Europos prieglobščio paramos biuro buvo labai gerose rankose, nes kolegė Lambert turi patirties susijusius su, su prieglobščio klausimais. Jis tarsi yra e, prieglobščio aptarpti tarp mūsų, taigi manau, kad pranešimas labai gerose rankose norėčiau šiek tiek išruliuoti vieną mintį ir, ir po to įsiklausysiu į komisijos ir tarybos mintis. Kalbėti apie, apie pagrindinės biuro užduotis, tai yra konsultacinį vaidmenį, taip pat e, jo sąrangą, o taip pat, kad e, parlamentas turi turėti galimybę uh, prisidėti prie direktoriaus skirimo ir aptarti kandidatūras prieš tai. Tačiau savo pasisakymo komisija labai trumpai ir kukliai užsiminė apie finansavimą. Taigi, kūrėme biurą ir reikės skirti finansavimą šiam biurui. Manau, kad šis lėšas bus finansiamai perkeltas iš kitur. Taigi e, ši situacija yra išskirtinė ir ilgainiui ją reikės keisti. Prieglapšio teikimas yra konkreti užduotis, čia reikės konkretaus solidaraus indėlio ir biurokratija neturėtų pakeisti solidarumo. Taigi, būtų neblogai, jeigu atsižvelgtum šias mano mintis ir galbūt galima būtų pakeisti kai kurios aspektus susijusius su finansavimu. Na, komisija nurodė, kad dar dėl finansavimo reikėtų pagalvoti ir pasvarstyti, kaip jis atrodys, bet manau, kad jau dabar reikia nustatyti finansavimo pobūdį ir finansavimas neturėtų būti vykdomas prieglapščio <clears throat> pabėgėlių fondo sąskaita. Taigi, Tikiuosi, kad pasiūlymai bus konstruktyvus. Ačiū, ponė Demera, išklausę komiteto narių nuomonės. Galbūt galėtume išklausyti pranešėjos reakciją, ponė Lambert. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju tiems, kurie pasisakė. Manau, kad turime pasidžiaugti konstruktyviu e, tarybos nuomonę ir galbūt tikėsime konstruktyvių pasiūlymų dėl mūsų pakeitimų. Svarbu iš pat pradžių pasakyti, kad valstybės narės jau nusprendė, kad nori, kad toks biuras būtų įkurtas prieglopščio teisės aktams įgyvendinti. Dalis klausimo yra nuomonių išsiskirimas dėl e, kokybės to darbo, kokio siekime. Ir todėl kyla nerimas, kai kalbama apie solidarumą. Todėl aišku, kad solidarumo šitas paramos biuras turėtų turėti svarbu vaidmenį siekiant kokybės ir įgyvenimo suderinimo. Dėl konkrečių klausimų, kurie buvo užduoti, norėčiau pasakyti, kad, kad dėl informacijos teikimo klausimo šiuo metu parlamente sutarta, kad tai bus e, traktuojama kaip prieiga prie dokumentų ir reglamentų, kurie jau nustatyti ir ar kuriuos parlamentas dar rengia. Taip pat kalbame apie geresnę informacijos kokybę apie kilmės šalį ir kad iš platesnių šaltinių būtų pateikiama tokia informacija valstybės narėse. Dėl pilietinės visuomenės vaidmens, tai atsižvelgiant į tai, kad e, buvo siūloma iš pradžių e, pilietinės visuomenės atstovai traukti į, valdymą, į valdybą, mes atsitraukėme nuo šios pozicijos, bet e, atrodo, kad mes užimame griežtą poziciją dėl konsultacinio forumo, kad jis turėtų uh, su juo turėtų būti konsultuojamasi, kad jis galėtų pateikti savo nuomonę. Tai yra mums svarbu. Dėl finansavimo aš supratau pono Diodemerą nuomonę. Man atrodo, kad dar turėsime apie tai galvoti, kalbant apie ilgalaikį finansavimą. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad e, visiškai aišku, ką sakė parlamento nariai, kad mes norime, kad būtų pasistumėta į priekį sprendžiant parlamento dalyvavimo klausimą, tai nieko, nieko nestebina, nes tai yra Europos prieglopščio biuras, ne tarp vyriausybinis prieglopščio paramos biuras. Todėl parlamento vaidmo turi būti svarbus. Taip pat, žinoma, turime rasti kažkokį būdą sprendžiant veiksmingo ir aktyvaus solidarumo klausimą ir labai svarbu bus išgirsti, ką pasakys apie tai taryba. Kiti dalykai, kurie buvo pasakyti, e, tai dar prie jų grįžime, grįžime diskusijose su taryba ir komisija. Tačiau, pirmia, aišku, noriu padėkoti komiteto nariams už jų nuomonės ir mes pasinaudosime jūsų nuomonėmis toliau aptardami šį klausimą. Thank you, Mrs. Lambert. Ačiū poniai Lambert. Kas dar nori pasisakyti? Ar pirmininkaujantis valstybės atstovas norėtų pasisakyti? Taip, ačiū ponia pirmininkė. Esame dėkingi Jums už labai konstruktyvų indėlį, kaip žinia. Europos parlamentas labai įsigilino į šį klausimą ir tai nuteikia optimistiškai. Keletas pastabų dėl informavimo. Koripere jau pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimo, manau, dėl 11 straipsnio, manau, kad tai įdomus pasiūlymas ir jisai susijęs su asmens duomenų apsauga. Kitaip sakant, nuoroda turėtų būti daroma į 11 straipsnį, jums tai gali būti įdomu. Dėl solidarumo principo. Nemažai iš jūsų kalbėjo apie solidarumą, bet noriu pastebėti, kad solidarumą galima išreikšti labai įvairiais lygiais europinių lygių. Būtų pernelyg supaprastinta teikti, kad solidarumas pasireiškia vien tik tai Europos pabėgėlių fondo atveju, bet manau, kad niekada nevėlu užtikrinti aukštesnį solidarumo standartą. Kitas dalykas vidaus perpaskistimo principas. Tai labai sudėtingas dalykas ir jo taikymas gali kelti rimtų problemų. Reikia rimtai apgalvoti problemą, kaip turi būti perpaskirstomi prieglopšio prašymo srautai, tam, kad galėtume surasti tinkamą sprendimą. Ir dar noriu pažymėti, kokia yra pirmininkaujančio šalies pozicija. O ji yra tokia Ši konkreti iniciatyva iš tiesų netelpa į migracijos klausimų paketo struktūrą. Tai nėra teisėkuros aktas, kaip žinia, kurio kas nors siūloma, o jeigu žiūrėsime į viską per suderinamumo prizmę, tai paramos biuros teigimas yra praktinis žingsnis tam, kad praktiškai spręstume bendradarbiavimo, bendradarbiaujant kylančias problemas. Ačiū. Ačiū. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti, gal Europos komisija? Jeigu nieks nenori pasisakyti, tada, manau, diskusiją šio klausimu galime baigti, o antrojo svarstymo metu mes kalbėsime apie įvairius susijusius dalykus, nebijotinai, kad pirmininkaujantį valstybę, kaip sakiau, teikia prioritetą šiam klausimui. Ir pirmasis neformalus trialogo posėdis vyks spalio pirmą dieną. Tikiu, kad tikrai visi stengsis surasti bendrų sąlyčio taškų ir <clears throat> panaikinti skirtumus. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra penktasis mūsų darbo atvarkės punktas, susiję su imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimu. Visi žinome, kad pasiūlytas yra reglamento projektas ir kad jomi turi būti pakeistas tarybos reglamentas patvirtintas 2004 m. vasario 19 d. Tuo metu parlamentas tik tai teikė savo nuomonę konsultacijų pagrindu. Jūs žinote, kad, iš, kad šis klausimas priklauso tai sričiai dabar, pagal kurią, kurią yra taikoma bendra sprendimų prieimimo procedūra. Todėl iš komisijos pusės pateikti pasiūlymai dėl teisės akto e, patobulinimo iš esmės yra susijęs su imigracijos ryšių pareigūnų tinklų ir um, formalių santykių, bendradarbiavimo santykių įteisinimo su Frontex agentūra. Kadangi pasiūlymą teikia komisija, o ne valstybės narės, aš manau, kad pirmiausia reikėtų suteikti žodį komisijai, o po to jau pirmininkaujančios šalies atstovui, kuris pristatys naujausią informaciją ir tik tada suteiksime žodį pranešėjui ponui Dijas Demera, kad jis pateiktų savo pastabas. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai, ponios ir ponai, mūsų pasiūlymo tikslas yra patvirtinti reglamento pakeitimus, kurie daromi atsižvelgiant į jau patvirtinto reglamento įgyvendinimo praktiką. Tokiu būdu mes užtikrintume be kita ko ir tinkamą teisę bazę bendradarbiavimo plėtotai su Frontex agentūra. Bus geriau atsižvelgta į valstybių narių sukauptą patirtį ir supaprastinta atskaitomybės sistema, kuri leis geriau funkcionuoti pačiam tinklui. Be to pasiūlymo pakeitimai numato ir geresnį Europos parlamento informavimą. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus geresnio bendradarbiavimo prasme. 2004 metų tarybos sprendimu yra numatyta, kad valstybės narės skiria savo ryšių pareigūnus, dalis jų komandiruojama dirbti kitas šalis ir tam, kad būtų galima užkirsti kelią neteisėtai migracijai bei kovoti su šiuo reiškiniu, reikalinga pakeisti tam tikras ankstesnio sprendimo nuostatas. Ryšių pareigūnai dirbs valstybių narių konsulinėse įstaigose arba kartu su kitų valstybių narių pareigūnais, taip pat jie gali būti skiriami dirbti ir į trečiasias šalis. Labai trumpai noriu pasakyti, kad šie pakeitimai galiojančiose teisėse aktuose daromi atsižvelginti susiklošėse praktiką ir a, vadovaujantis reglamentavimo supaprastinimo darbu. Pats tinklas sukurtas 2005 metų kovo mėnesį ir jo uždavinys keistis informaciją, praktinę informaciją apie nelegalius migrantų srautus ir nelegaliai gyvenančius valstybėse narėse piliečius. Noriu pažymėti, kad siūlymas numato aiškia prievolę valstybėms narėms užtikrinti, kad keičiantis informacija nebūtų keičiamasi asmens duomenimis tiesiogiai ir atvirai. Bet kita vertus būtina užtuk, užtikrinti ir a, teikiamos informacijos apsaugą bei naudotą saugius ryšių kanalus. Tai yra vieni svarbiausių klausimų susijęs su mūsų pakeitimais. Ir komisija siūlo labai paprastą bendravimo a, priemonę per Ekonet tinklą. Tokiu būdu bus galima tiesiogiai keistis informaciją, neskiriant atskirai ir nekomandiruojant ryšių pareigūnų. Valstybės narės taip pat gali apsvarstyti, ar nevertėtų sudaryti tarpusavio bendradarbiavimo susitarimų, kurie padėtų užtikrinti, kad ryšių pareigūnai gali atstovauti vienai ar daugiau valstybių narių. Frontexo agentūra kurią pirmininkas taip pat paminėjo, buvo įkurta 2004 metų spalio mėnesį ir pradėjo veikti maždaug po metų. Frontexo agentūra atlieka rizikos veiksnių analizą ir tai turi būti daroma remiantis įvairiais ištekliais bei valstybių narių kompetitingų institucijų sukaupta praktika. Be to, Frontexas turi prisidėti prie sklandesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių ir bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetitingomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis. Ryšių pareigūnai šiuo atveju galėtų tikrai nemažai prisidėti prie minėtų uždavinių atlikimo. Ir juo labiau, kad Frontexo turimas potencialas nėra pakankamai dar išnaudotas ir nėra užtikrintas tinkamas ryšys tarp agentūros ir skiriamų ryšių pareigūnų. Mūsų siūlomi pakeitimai leis geriau integruoti Frontexai bendrą atliekamą darbą ir ryšių pareigūnų tinklo atliekamą darbą. Be to, mes manome, kad reiktų imtis iniciatyvos ir organizuoti atskirus susitikimus ryšių pareigūnų. Ir norėčiau dabar priminti bendrą požiūrį į migraciją ir priminti, kad yra kūriamos regionio bendradarbiavimo platformos, kurių darbe dalyvaus ir ryšių pareigūnai. Taigi mūsų siūlomi e, pakeitimai šioje srityje yra prasmingi ir regionio bendradarbiavimo pošiūrių. Ir galiausiai atskaitomybė. Pagal dabartinį reglamentą reikalinga parengti ataskaitas apie susiklošysią padėtį trečiuosiuose šalise, kuriuose dirba ryšių pareigūnai. Atsižvelgianti tai, kad šiuo metu valstybių narių ryšių pareigūnai dirba daugiau nei 130 šalių, reikalinga susisteminti praktiką. Ir todėl komisija siūlo padaryti pakeitimus kad būtų rengiamos ataskaitos pagal specifinius regionus, atsižvelgiant į ES interesus ir kad tos ataskaitos būtų teikiamos ne tik tai tarybai, bet taip pat ir Europos parlamentui. Ir tikimės, kad dėl mūsų pasiūlymo tarybai ir parlamentui labai greitai pavyks susitarti ir jis įsigalios artimiausių metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, dabar pirmininkaujančios šalies vardu pasisakys Pone Marian Person, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas ponės ir ponai. Norėčiau trumpai nušviesti dabartinę padėtį taryboje. Rugsėjo 23 dieną įvyko uh, sienų kontrolės darbo grupės posėdis ir tuo posėdžio metu buvo aptartas šis pasiūlymas. Posėdžio metu komisija pristatė savo pasiūlymą, na ir darbo grupė aptarė diskusijų metu visą pasiūlymą, įskaitant straipsnius ir preambulę. Na ir diskusijų metu paaiškėjo, kad dauguma valstybių narių plačiai palaiko šį pasiūlymą. Ir darbo grupė sustarė dėl dviejų nedidelių pakeitimų uh, pasiūlyme. Ir šie pakeitimai yra veikiau uh, redakcinio, kalbinio pobūdžio ir jie nekeičia turinio. Na ir darbo grupė iš esmės sutiko, kad šis pasiūlymas yra geras ir praktiškai gyvendinimas. Na ir uh, Tai įrodo ir tai, jog per pusvalandį dėl jo buvo susitarta. Taigi, tai rodo, jog darbo grupėje pasiūlymas susilaikė nepaprastai plataus palaikymo. Todėl mes, kaip pirmininkautis šalies, vis norėtume kiek įmanoma greičiau tęsti darbus susijusius su šiuo pasiūlymu. Na ir jeigu diskusijos aukštesnių lygių taryboje ir toliau klostysis taip sklandžiai, tai manau, kad. Manau, kad taryboje lapkričio 30 dieną pavyks primti sprendimą. Bet aišku, įdomu išgirsti ir parlamento nuomonę dėl šio pasiūlymo ir dalyvauti konstruktyvėse diskusijose. Todėl mes esame pasirengę skirti pakankamai laiko tokioms diskusijoms. Dėkoju, poniai Person. Na ir dabar ponas Dies Demera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai susidomėjęs klausiau labai išsamaus komisijos atstovo pranešimo ir sutinku, iš esmės sutinku su tuo, kas buvo pasakyta ir šiandien prieš pietus susitikau su Marija Person ir bei jos bendradarbiais. To susitikimo metu mes bandėme įvertinti e, atitinkamą tarybos poziciją. Na ir man labai malonu konstatuoti, kad, kad čia aptariame pranešimą, tai yra sprendimą, kuris bus primas pagal bendro sprendimo procedūrą. Na ir tai tikrai geras, protingas pasiūlymas ir yra pakeitimų, bet jie yra geri ir protingi. Na ir manau, jeigu pirmininkė neprieštarausite, Taigi, jums po, išklausius e, kolegų siūlysiu tvarkaraštį, pagal kurio datas mes galėtume patvirtinti šį sprendimą iki gruodžio mėnesio. Na, e, viskas prasidės Sevilijoje ir Salonikuose. Tai yra būtent Sevilijoje pirmas sykį konkrečiai e, pradėjome kurti pareigūnų tinklą. Na ir Salonikose viskas buvo galtinai patvirtinta. Pane pirmininkė, na nesigilinsiu viską, e, ką parašiau savo pranešimį, nes nenoriu pernelik jūsų varginti. Na, svarbiausia mintis yra išnaudoti imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo potencialą. Ir svarbu užtikrinti šio tinklo ryšius su Frontex. Tai reiškia, jog reikėtų suderinti visų šio tinklo pareigūnų darbą su Frontex. Taigi reikėtų užtikrinti atitikti tarp Frontex, šio tinklo ir Iconet. Ir ponė pirmininkė, Ikonet yra tinklas, kaip kad buvo pasakyti, ir tai noriu dar sėki pabrėžti. Tai yra toks tinklas, kuris jokių būdų neleis keistis asmens duomenimis. Na ir per šiuos tinklus perdodama svarbi informacija. Pavyzdžiui, migrantų srautų duomenys, taip pat nelegalios migracijos maršrutai ir taip pat e, e, nelegalių gabentojų veikla. Taip pat nusikalstamų organizacijų vykdančių prekybą žmonėmis ir gabenimą veiklą. Ir taip pat Tai apimtų metodus, kuris leistų įvertinti kelionės dokumentus. Na ir tokiu būdu vietos valdžios institucijos galėtų kovoti su tokia migracija turinti nusikalstamą charakterį. Taigi, manau, kad jeigu mes atsižvelgsime į tai, jog tarybos pakeitimai yra nesminiai. Ir pavyzdžiui, vienur siūloma pakeisti žodžius migracija žodžiu imigracija, o kitur siūloma uh, pakeisti žodį turi, privalo žodžiais reikia atsižvelgti. Taigi tai yra grinai lingvistinio pobūdžio pakeitimai ir bus keičiami trečias, ketvirtas ir šeštas reglamento straipsnis. Ir tai yra to 2004 metų reglamento straipsnių pakeitimai. Na ir šiaip. Uh, ir, <clears throat> ir tai taip pat uh, užtikrins tinkamą uh, teisinį pagrindą išplaukiantį iš sutarties 63 straipsnio 6 dalies. Taigi, ponė pirmininkė, po kolegų pasisakymo siūlysiu kalendorių. Pirmininkas atrodo, kad matau yra norinčių pasisakyti. Pone Henis Plešat, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Per praėjusią kadenciją <clears throat> pateikiau keturis žodinius paklausimus tarybai ir komisijai dėl tos pačios mūsų aptariamos temos. Ir tuo metu pakartotinai tyravausi, ar komisija ir taryba yra pasirengusi leisti susipažinti Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams su tomis, kas dviejus metus rengiamomis ataskaitomis. Na, atrodo, šis klausimas yra išspręstas dabar pateiktame pasiūlyme. Esu už tai dėkinga, tačiau savo laiku bandžiau įsigilinti į ikonet vaidmenį, um, įvertinant keliaivių duomenis e, oro uostuose. Taigi, komisija pakartotinai nurodė, jog ji neketina de, priderinti prie šių duomenų standartinio ataskaitos formos. Tačiau man labai įdomu sužinoti, kiek šie imigracijos ryšių palaikymo pareigūnai gali prisidėti prie nelegalios imigracijos prevencijos. Taigi, Norėčiau daugiau informacijos iš komisijos. Pone Kelio. Na, mes sutinkame, kad kol kas dar labai nelaišku, ką daro šie migracijos ryšių palaikių pareigūnai ir ką jie aptar, aptarstuose, ką jie aptarė savo sutikimų metu. Na, turiu pripažinti, kad Vienas iš jūsų siūlomų pakeitimų dėl šešto straipsnio yra štai koks. Jūs nurodyta, kad parlamentas kasmet gaus pranešimus bei pilną informaciją apie tai, kaip bus stiprinama šio migracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo veikla. Bet manau, kad mums parlamente nebūtina gauti pranešimų apie tai, kaip šio pareigūno tinklo veikla šio tinklo pareigūnai naudojasi internetu ar ikon tinklu, bet e, mes norime gauti pranešimus apie šių pareigūnų surinkamą informaciją. Na, ir aš čia išvelgiu spragų, nes um, todėl būtų labai svarbu gauti tinkamą tokių pareigūnų darbo aprašą. Ir čia perėsiu iš karto prie kito klausimo po to, kai bus patvirtintas ir įsigalios šis reglamentas, reikia atsižvelgti į tai, kad ta informacija, koją turė, turės rinkti šie pareigų, šio tinklo pareigūnai, yra labai plataus masto, tačiau ji neapima tokios informacijos, kaip yra elgiamasi su migrantais e, primančiose šalise. Na, yra daug informacijos apie migrantus rautus, tačiau nėra informacijos apie tai, kaip elgiamasi su jais. Ir kaip, pavyzdžiui, renkama informacija apie žmonės įtarimus e, esant nelegaliais migrantais ir kaip su jais elgiamasi primančiose šalise. Taigi, mano manimu, tai dvi didžiausios uh, E, spragos tiek šiame e, pasiūlyme, tiek ir apskritai reglamento reformoje. And... Galbūt e, komisijos ar tarybos atstovai galėtų atsakyti šios klausimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad susižinojimo pareigūnai skiriami nacionalinių administracijų, valstybių narių, jie neatstovauja Europos Sąjungos, o atstovauja savo valstybės narės. O reglamentas tik numato bendradarbiavimą tarp jų. Ačiū. Ačiū. Ar Europos tarybos vardu kas nors nori atsakyti, pana Person? Ačiū, pirmininkė. Žinoma, labai atidžiai išklausėme parlamento narių ir atsižvelgsime į jų pasisakymus tolesnėse diskusijose taryboje. Ačiū, ponė Dijas Demera. Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Žanin ir kitų kolegų pastaboms, už kitų kolegų pastabas. Klausimas dėl to, ką šie pareigūnai iš tikrųjų veikia. Na, matome, kad reglamente 337.04 yra pasakyta, kad jie prisideda prie kovos su neteisėta migracija, prie neteisėtų migrantų sugražinamo ir prie teisėtos migracijos valdymo. Būtent tai pasakyta reglamente. O mes siūlome bendro sprendimo procedūros būdu pakeisti trečią, ketvirtą ir šeštąjį šio reglamento straipsnius. Ir kaip ten bebūtų, aš įsipareigoju atsižvelgti į kolegų pateiktus pasiūlymus. Na ir pirmininkė, jeigu leisite, norėčiau išdėsti darbo grafiką. Pakartosiu, kad pranešimas yra gana paprastas, komplikacijų didelių nėra ir tiesiog norime pagerinti esamą reglamentą. Todėl, pirmininkė, aš siūlau darbo dokumento pristatymą surenkti 4-5 lapkričio dieną. Po to matysime nedidelį laiką pakeitimams, pakeitimams iki 6, 5 ar 6 lapkričio. Siūlome, siūlau komitete balsuoti lapkričio 16 dieną arba per komiteto posėdį gruodžio 1-2 dienomis. Ir galiausiai kolegoms pritarus, pritarus galėtume teikti pranešimą į plen, balsuoti plenarnėje sesijoje gruodžio 14 dieną. Ačiū, ponė Demera. Dabar pateiktas pasiūlymas dėl grafiko. Jeigu niekas neprieštaraujate, Jeigu kolegos neprieštarauja, atsižvelgsime į šį pasiūlymą, pažiūrėsime, ar jis dera su kitų parlamento institucijų darbo tvarkėmis, ypač su plenarinės sesijos darbo tvarka. Jeigu sutarėme, tai tuomet šis klausimas ir yra aptartas ir parengtas tolesniam darbui. Taigi, periname prie kitų darbo tvarkės klausimų. Taigi toliau klausimai nuo 6 iki 11. Visi šie klausimai yra susijęs su pranešimais, kurie buvo paskirti ponui Busutil Taigi siūlome surenkti bendrą diskusiją dėl klausimų nuo 6 iki 11. Šeštas yra skirtas Europos bendrijos ir Mauricijos Respublikos sustarimui dėl trumpalaikio bevizio režimo. Septintas yra sustarimas su Barbadosu dėl trumpalaikio bevizio režimo. Aštuntas dėl Europos bendrijos ir Sankico ir Neve federacijų sustarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo. Devintas klausimas Europos bendrijos ir Bahamų sandraugos sustarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo. Ir dešimtas sustarimas tarp Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos dėl trumpalaikio bevizio režimo. Ir pagaliau vienuoliktas punktas yra sustarimas su šiais Seišelių Respublika. Jeigu neklystu, visi šie Klausimai paskirti ponui Busutilui, kaip pranešiai. Taigi prašom pateikti savo pastabas. Ačiū ponia pirmininkė. Galbūt man už pakaks mažiau laiko pristatančios pranešimus, nes jie yra labai paprasti. Tačiau pirmiausia, noriu pasakyti, kad kaip man bebūtų gaila, nesilankiau visose šiuose šalise, nors ir norėčiau. Tai yra labai trumpi pranešimai, jie yra susijęs su bevizomis ES piliečių ir trečiųjų šalių piliečių kelionėmis, tų šalių, kurias jūs išvardėjote, maksimaliam trijų mėnesių laikotarpį. Svarbiausias klausimas visose šiose pranešimuose ir vienintelis klausimas yra susijęs su abipusiškumo principu. Tai yra, ar čia yra tokie susitarimai, kai mes duodame tai, ką gauname ir ar tų trečiųjų šalių piliečiai gaus tai, ką mes jiems duodame. Taigi, trumpai tariant, abipusiškumo principas, ar jo laikomasi. Kaip suprantu, komisijos atstovas čia yra, atstovė čia yra ir aš su ją vakar apie tai kalbėjausi tačiau aš norėčiau, kad jį pasisakytų, kad patikintų mus, jog šis abipusiškumo klausimas yra sprendžiamas. Ir kai tokį įsipareigojimą išgirsime, aš siūlau balsuoti rytoj dėl šių pranešimų. Ačiū. Ačiū, ponia Busitilai už aišku ir trumpą pristatymą. Mane informavo, kad pranešėjas neturi ketinimų teikti pakeitimų, todėl tuo paties aiškumo apdėliai aš siūlau galtinį terminą komiteto nariams, kurie norėtų pateikti pakeitimus numatyti trumpą terminą. Na, o dabar galėtume išklausyti Europos komisiją pirmininkaujančią valstybę. Pirmiausia, tarybos vardu, pana Leila Alfalini. Pane Alfalūnė. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Šios šešios taip vadinamos mikro valstybės bus perkeltos į e, sistemą pagal reglamentą 5392-2001 ir siekiame užtikrinti abipusiškumo principo laikymas ir mes nusprendėme, kad nebus taikomas e, vizos reikalavimas dvišaliams santykiams, jeigu bus pasirašyti sustarimai. 2008 metais taryba ir komisija nusprendė pradėti darybas su šiomis šalimis. Darybos numatytos baigti spalio lakryčio mėnesiais. Dabar laukiame parlamento nuomonės, kad galėtume sudaryti tuos dvišalius susitarimus su, šalim, su šiomis šalimis, kai tik parlamentas baigs renkti savo nuomonę. Tuomet pirminkaujantį valstybę įtrauks šį klausimą į tarybos darbo tarkę, kad būtų priimtas sprendimas dėl šių susitarimų sudarimo kaip galima greičiau. Ačiū. Ačiū. Komisijos vardu, ponė Dafnė Gogu. Prašom. Labai ačiū, pasistengsiu nekalbėti per daug ilgai. Pirmiausia, noriu pritarti pranešėjo pastaboms. Svarbiausias klausimas, kurį reikia aptarti per šios pirmų, e, kaip kalbant apie šios sustarimus, tai yra abipusiškumas ir teisinis aiškumas. Kaip žinote, 2006 metais komisija pateikė pasiūlymą, vertinama tai, kad šios šešios mikrovalstybės vykdo visus bazinius kriterijus, kurie išvardinti reglamente 539, kad e, galėtų būti įtrauktos į pozityvų sąrašą. 2007 m. sausio mėnesį buvo aišku, kad šios šalis gali būti šio reglamento pozityviaus sąrašo narėmis. Ir tuo metu komisija pirmą kartą kartu su taryba pasiūlė, kad kad bevizio režimo taikymas piliečiams tų šalių galėtų pradėti veikti po to, kai bus sudarytas e, trumpalaikio bevizio režimo sustarimai. Tai yra labai svarbus žingsnis mūsų bendrai vizų politikai. Praėjus dešimčiai metų nuo tos politikos taikymo pradžios ir pirmą kartą E, vykdomas antrasis žingsnis, kai sudaromi susitarimai su šalimis, atsakant vizų reikalavimo ir taip pat numatant aiškės teisinės nuostatas dėl abipusiškumo principo taikymo ir mūsų piliečiams. Taigi pirmą kartą visų valstybių narių visi piliečiai galės naudotis to pačio režimo taikomais privalumais, teikiamais privalumais trečiųjų šalių atžvilgių Taigi, sąlygos vėl numatyti vizų režimą būtų tos pačios, kaip ir numatyta vizų, be vizio režimo sustarimuose, kur bus numatyta sustarimo trukmė, kas gali naudotis be vizų režimu. Taigi pirmą kartą numatome tokią tipologiją dėl trumpalaikio bevizio režimo. Manau, kad visą tai suteiks aiškumo, skaidrumo, teisinių garantijų dėl abipusiško bevizio režimo taikymo ir mūsų piliečiams. Tai yra mūsų tikslas. Aišku, nenoriu kalbėti apie visas smulkmenas ir detalės to abipusiškumo principo taikyme. Tikriausiai žinote pastarojo meto įvykius, kai buvo vėl įvestas e, vizų režimo taikymas e, tam tik mm, vienai valstybei ir Kanadai ir naujojoje komisijos ataskaitoje dėl apipusiškumo tie klausimai bus išdėstyti. Ačiū ponia Gogu, sako pirmininkus. E, dabar komiteto nariai, ponios Bronks. Nors ir panaikinama nereikalinga biurokratija tikriems turistams, ar šis trumpalaikis bevizis režimas nepaskatins e, nelegalios migracijos, nors šios valstybės įvardymos kaip mikrovalstybės, jų gyventojų skaičius yra nedidelis, bet jeigu toks principas bus numatytas ar nebus, e, toliau pateikta pasiūlymų e, išplėsti šį bevizį režimą didesnėms šalims, kur gyventojų yra kur kas daugiau. Ačiū. Ačiū. Ponas Moralės. Ačiū pirmininkė rimtai noriu pasakyti, kad maždaug 800 tūkstančių Europos piliečių lankosi šiuose šalise ir noriu pritarti Simono Busutilo e, pasisakymams dėl abipusiškumo. Gaila, kad jisai nesorganizavo jokios kelionės į ne vieną iš šių šalių. Simonai labai nuvylė į mane. Tačiau e, visiškai atmetu pono Bronso pasisakymą, nes sprendimai taikomi kiekvienu atskiru atveju ir tai yra teisinga. Labai trumpai, ponia pirmininkė. Be jokelių, kuriuos išgirdome, norėčiau pasakyti, kad būtų gerai, jei galėtume pasveikinti žmonės iš tų šalių, tokiu būdu, kaip jie priima ir mus, kai mes ten lankomis, lankomės. Tačiau kalbant rimtai, trumpalaikio bevizio režimo įvedimas e, kelia problemą, nes žinote, kad trumpalaikės vizos yra tiesiog užburtas raktas, kurios tiesiog pažeidžia pietinių šalių piliečių e, teisės, nes tai susiję ir su kultūrinė, kultūriniais mainais, ir sporto mainais. Taigi reikėtų panaikinti visas trumpalaikės vizas Nes tik tai taip galime tinkamai traktuoti tų šalių piliečius. Nes trumpalaikės visos e, verčia juos naudotis e, nelegalios migracijos teikiamomis galimybėmis. Na, o dėl paties teksto mes esame už šios pranešimus. Galbūt šiek tiek abejonių kelia tai, ką reiškia e, galiojantis pasas. Tai yra šiek tiek neaiški savoka. Pirmininkas, ponia Bonsai, prašom. Pirmininkė. Šios Karibų jūros šalis yra priekiautojų narkotikais rojus. Būtent per šias mažas Karibų jūros šalis narkotikai gabenami į ES. Ir mano partija prieštarauja vizų panaikinimui. Vizos užtikrina saugumą ir Niderlandų žmonės prieštarauja tokiam vizų panaikinimui. Ačiū, ponė Blonsai. Dabar panas Rosip. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu pranešėjo pozicijai. ES atžvilgių yra svarbu, kad mūsų santykiuose su šiomis šalis, šalimis biurokratijos mažinimas, žmonių judėjimo laisvės užtikrinimas leistų apsaugoti šią šalis nuo didesnių mm, problemų negu kad gripas. Turime pasinaudoti tą progą, nes šios šalis yra suverenios, jos laikosi tarptautinių taisyklių ir turime neleisti joms pakliūti į tokią krizę, kuri yra Europoje. Ačiū dabar vėl žodis ponui Busutil. Jeigu teisingai supratau, pranešėjas siūlo rytoj patvirtinti šios pranešimus, todėl būtų teisinga numatyti galutinį terminą, pateikti pakeitimus iki šios dienos 6 val. vakaro. Taigi, tuomet galėtume balsuoti rytoj, ponė Busutilai. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, noriu pritarti Jums dėl Jūsų pasiūlyto grafiko teikiant pakeitimus ir balsavimą rytoj. Taip pat noriu padėkoti komiteto nariams, kurie prisidėjo prie šios trumpos gyvos diskusijos. Tiesiog noriu patikslinti du dalykus. Pirma, ne pirmą kartą trečiosios šalis perkeliamos iš neigiamo į pozityvų sąrašą dėl vizų. Taigi ne pirmą kartą tai darome trečiųjų šalių atžvilgių. Ir antrą noriu patikslinti, kad Tai bus taikoma visoms asmenų kategorijoms, tai yra paprastiems e, žmonėms, tai yra paprastų ir diplomatinių pasų turėtojams, išskyrus tiems, kurie nori užsimti kokią nors mokamą, apmokamą veiklą. Taigi, dar kartą dėkoju, kurie prisidėjo prie diskusijos ir manau, kad taip ir galime baigti šią diskusiją. Pone, ačiū, ponia Busutilai, ar pirminkantį valstybę nori Ką nors pakomentuoti? Komisija? Noriu patikslinti iš komisijos pusės dėl mūsų įgaliojimo. Mes turime įgaliojimus dėrėtis dėl bevizio režimo ir su Brazilyje. Mes bandome tokį metodą taikyti su tam tikromis trečiosiamis šalimis. siekiant e, didesnio teisinio iškumo dėl abipusiškumo, taikant šios principus mūsų piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams. Taip pat norėčiau atsakyti į vieną pastabą iš komiteto narių pusės. Faktas, kad panaikiname vizas, nereiškia, kad netaikoma sienų apsauga ar sienų kontrolė. Asmenys, kurie užseima neteisėtą žmonių prekybą, yra sustabdomi ar E, prekyba narkotikais vis dar yra tikrinami pasieniuose, mes juk pasienių netveriame, sienų netveriame visiškai. Atrodo, kad šiuo klausimu diskusija baigta. Ir perėsime prie kito klausimo. Tai yra 12 darbo atvarkės punktas seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija. Pranešimą rengia garbinga Libe komiteto narė Roberta Angelilai, bet e, jos vardu norime atsiprašyti. Ji negali dėl asmeninių priežasčių šiandieną dalyvauti mūsų komiteto posėdį ir todėl vicepirmininkas ponios Iakolino jos vardu pasisakys. Mes žinome, kad vaiko teisės kelia didžiausią susirūpinimą ir toliau mūsų komitetui. Per ankstesnius metus patvirtinome keletą pranešimų šio klausimu, skaitant ir ponios Roberta Angeliliai pranešimą praėjusį pavasarį. Jame buvo teikiamos rekomendacijos dėl to, kaip turėtų būti pataisytas pamatinis sprendimas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografijos. Šiandien mes apie tai ir kalbėsime. Ir pirmiausiai aš suteiksiu žodį komisijos atstovui, vėliau pasisakys pirmininkaujančios Švedijos atstovas ir tada jau mūsų vicepirmininkas Jakolino, kuris kalbės ponios Angelylai vardu. Taigi, žodis komisijai. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos pasiūlymas dėl seksualinės prievartos prieš vaikus, jų išnaudojimo ir vaikų pornografijos yra vienas iš keletos pasiūlymų susijusių su vėliau svarstys neteisėtinų prekybos žmonėmis pasiūlymų. Mes siūlome vadovauti šiuo atveju holistiniu požiūriu, o tai reiškia, kad be nuostatų reglamentuojančių materialėje baudžiamąją teisę, tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą yra siūlomos nuostatos dėl aukų apsaugos. Esame įsitikinę, kad toks požiūris bus ypač naudės svarstomo teisės akto pasiūlymo atveju, nes jis reglamentuoja kovą su seksualinė prievartė prieš vaikus, vaikų pornografija ir bendras šio pasiūlymo tikslas užtikrinti geresnę vaikų apsaugą. Tų vaikų, kurie tampa šių baisių nusikaltimų aukomis. Pasiūlymas remiasi Lancerotas Europos tarybos konvencija dėl seksualinio vaikų išnaudojimo ir taip pat žmogaus teisų konvencijos nuostatomis. Pas pasiūlymas pakankamai ambicingas, juo žengiama net toliau, negu kad nubrėžia Europos tarybos konvencija. Ne tik tai šio pamatinio sprendimo atveju, bet ir apskritai mūsų požiūrių į Lanceruotos konvencijos įgyvendinimą. Trumpai apie patį pasiūlymą. Pirmiausiai mes numatome platesnę prievolę kvalifikuoti tokius nusikaltimus kaip baudžiamuosius nusikaltimus ir taikymos rytis daug platesnė įvairiais požiūriais. Pirmiausia, taikymos rytis išplėsta seksualinės prievartos prieš vaikus atveju ir dabar visi nusikaltimų tipai jau traukti į Europos tarybos konvenciją. Toliau vaikų pornografijos rytis. Joje nenumatomos ir neleidžiamos jokios išimtis pamatinėme sprendime, bet to pamatinis sprendimas atsižvelgia ir į informacinių technologijų pažangą. Todėl į jį įtraukti nauji tipo nusikaltimai, tokie kaip vaikų vilionės internete, vilionės siekiant juos išnaudoti seksualiai. Ir pavyzdžiui, siūlymas vaikui susitikti yra kvalifikuojamas kaip nusikalstama veika. Dar vienas dalykas, kurio siekiame šiuo pasiūlymu, tai užtikrinti, kad aukštesnių lygių bus siekiama nustatytų bausmių suderinamumo Europos Sąjungoje. Esame tvirtai įsitikinę, kad visi šie nusikaltimai turi būti priskirti sunkių nusikaltimų kategorijai ir todėl nebejotinai atitinkamos bausmės turi būti skiriamos. Nes jos atspindi ir nusikalstamos veikos sunkumo laipsnį. Yra ir specialiųjų nuostatų, tokių kaip ex oficio procedūra senaties termino išplėtimo tais atvejais, kai auka yra vaikas. Bei taip pat siūlymas naudoti įvairias specialiasias tyrimo priemonas, tokias kaip įslaptinti agentai ir jų infiltravimas. nuostatos dėl jurisdikcijos kelia didžiausių problemų tuo tarpu. Ir šioje srityje reikėtų ryštingai žengti toliau, negu kad nubrėžia Europos tarybos konvencija. Jurisdikcijos nuostata yra ypač svarbi, nes jos pagrindų bus galima kovoti su taip vadinamuoju sekso turizmu. Tai yra, kada asmuo vyksta į užsienį su tikslu seksualiai išnaudoti vaikus tenais. Nuolatinė gyvenamoji vieta, įprastinė gyvenamoji vieta ir gali būti uh, ta vieta, kurioje vykdomas baudžiamasis tokių asmenų persekiojimas, net ir tais atvejais, kai nenumatytas dvigubo, dvigubas baudžiamumas. Yra ir kitos naujos nuostatos. Tai yra aukų nebaudžiamumo principas, kai aukoms netaikomas baudžiamasis persekiojimas, kai tos aukos yra vaikai verčiami užsimti prostituciją šalise, kuriuose už prostituciją numatyta baudžiamoji atsakomybė. Mes taip pat įtraukiame ir nuostatas, kurios turėtų apsaugoti vaikus nuo antrinio diskriminavimo. Pavyzdžiui, draudžiama yra pakartotinė apklausa, kam, kad nebūtų vaikas verčiamas pakartotinai išgyventi traumą. Ypač didelę svarbą skiriame nuostatoms susijusioms su prevenciniais veiksmais, prevenciniu darbu numatytos skirtingos priemonės. Pirmiausiai specialios nuostatos skirtos reglamentuoti tiems, kurie, kaip įtariama, gali įvykdyti nusikaltimą pakartotinai šioje srityje. Mes iš savo pusės stengiamės tokiu būdu užtikrinti, kad bent jau ES šalyse būtų įmanoma blokuoti prieigą prie tų tinklalapio svetainių, kuriuose platinama vaikų pornografinė medžiaga. Ypač, jūs žinote, daug tokių a, interneto svetainių yra užsienio tvarkomose tinklalapiuose, bet mes jau galime bent jau bandyti juos blokuoti, blokuoti prieigą prie jų, jeigu negalime jų sunaikinti. Kitas dalykas yra recidyvas ir pakartotiniai nusikaltimai jau anksčiau už seksualinius nusikaltimus teistų asmenų. Tais atvejais, kai tokie asmenys a, vyksta į kitą valstybę narę ir bando pasinaudodami savo profesiją, dirbti su vaikais. Nes labai dažnai, kai vienoje valstybėje narėje asmuo nuteisiamas už seksualinę prievartą prieš vaikus, jis po to atlikęs bausmę gali pervažiuoti į kitą valstybę narę ir joje niekas nežino apie jo ankstesnį teistumą ir nusikaltimą. Todėl nuosprendžių registras turėtų mums padėti šiuo atveju E, padėti išsiaiškinti, už ką buvo teistas asmo ir tokiu būdu užkirsti kelią galimam antriniam nusikaltimui, kartotiniam nusikaltimui. Taigi, mes numatę ne tik tai e, galimybę prieigos prie teistumo informacijos, bet taip pat ir tokių asmenų diskvalifikavimą, kad jie vėliau negalėtų dirbti su vaikais. Atitinkami įrašai todėl, kaip siūloma, e, teisės akte bus daromi asmens teistumo dokumentuose. Jau tarybos civilinės teisės komitete yra prasidėjusi diskusija, šis teisės aktas svarstomas bet ji dar nėra baigta. Ačiū. Toliau žodis pirmininkaujančios valstybės atstoviai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Na, iš tiesų, kaip minėjo ir komisija, Čekija savo pirmininkavimo metu pradėjo darbus susijusius su šiuo pagrindų sprendimu. Švedija kaip pirmininkaujantį šalis perėmė šias dėrybas ir dar Liepos mėnesį įvyko pirmasis posėdis skirtas šiam klausimui. Na, iš esmės galima pasakyti, jog valstybės narės palaiko šią komisijos iniciatyvą ir teigiamai vertina komisijos pasiūlymą. Ir šis klausimas, tai yra kova su tokio pobūdžio nusikaltimais, yra prioritetinis dalykas. Ir dabar reikia peržiūrėti pamatų sprendimą, nes keičiasi darbo metodai. Ir dauguma tokio pobūdžio nusikaltimų vykdoma per internetą todėl ir teisės aktai turi būti atitinkamai keičiami. Na, išklausęs komisijos paaiškėjo, jog ši tema yra labai plati ir ji apima daugybę nusikalstamų veikų. Todėl reikia labai plataus priemonių spektro. Dėl šių priežasčių reikės ir daugiau laiko daryboms. Švedija, kaip pirmininkaujantis šalis, norėtų tęsti šias darybas ir, aišku, jeigu pavyks, norime pasiekti konkrečių rezultatų. Dar pridursiu, jog valstybės narės labai palaiko šį integruotą požiūrį. Dėkoju. Na kągi. Išklausykime pranešėją pono Jekolino. Dėkoju, pone pirmininkė. Kaip jau anksčiau minėjote, atstovauju kolegiją Andželylį kuri turėjo pasilikti Italijoje dėl gedulo. Taigi, e, taryba ir pirmininkaujantis šalis prie išvadas, kad reikia peržiūrėti 2004 metų tekstą, juolab, kad aptariama tema yra labai jautri ir jį liečia vienas iš sudėtingiausių bei baisiausių nusikalstamų veikų. Dar vasario mėnesį parlamentas ėmėsi svarstyti šį klausimą. Na ir tas korekcinės priemonės, kurias nušvietė pranešėja, galima suskirstyti penkias grupės. Kolegė Andželinį siūlo kad nepilnamečių viliojimas internete turėtų būti vertinamas kaip nusikalstama veika. O taip pat priekabiavimas prie vaikų šeimoje taip pat turėtų būti laikomas nusikalstama veika. Be to, valstybės narės turi įsipareigoti keistis informaciją susijusią su teismo procesais bei nagrinėjomis bylomis. Taip pat Reikia uždrausti asmeniui nubaustą už priekabėjimą prie vaikų versis profesinė veikla susijusia su vaikais ir nepilnamečiais. Taip pat reikia užtikrinti geresnę aukos apsaugą e, bylos nagrinėjimo metu ir po to. Na, o apsauga kartu reiškia ir didesnę psichologinę pareigą, e, paramą. Taigi, psichologai ir psichiatrai turėtų padėti aukai. Na ir beje, teikiant tokią paramą aukai gali būti objektyvių sunkumų, bet, bet bet kuriuo atveju reikia užtikrinti e, aukų apsaugą. Prieš mane kalbėjusi jau minėjo šios aspektus. Be to, reikia pasitikinti ir dėl nukentėjusių nepilnamečių šeimos aplinkybių. Na ir tos minėtos švietimo agentūros galėtų nešti indėlį, kovojant su šiuo baisų nusikal... nusikaltimu, tai yra su seksualiniu vaikų išnaudojimu. Pirmininkas, matau, kad yra norinčių pasisakyti, bet šiek tiek atsiliekame nuo mūsų tvarkaraščio, todėl paprašysiu <clears throat> pasisakyti glaustai. Pone Sipelt. Dėkoju, ponė pirmininkė ponios ir ponai. Na, ši problema, kurią mums tenka nuolat ir nuolat aptarti, yra pakankamai, tikrai labai bloga, bet pranešime siūlo naudotis informacijos technologijomis ir taip pat nustatyti taisyklės, kurios leistų kovoti su tokiu seksualiniu vaikų išnaudojimu. Tačiau aš asmeniškai susitikinusi, kad prieigos pašalinimas neduos naudos, nes informacinių technologijų dėka atitinkamas užkardas internete tokiems nusikaltėms bus lengva apeiti. Na ir geriausia būtų, kad atitinkamas vaikų pornografinės svetainės būtų pašalintos iš tinklo. Tai yra, yra valstybių narių, kurios, aišku, uždraudžia tokią veiklą ir ją baudžia, bet internete yra, yra atitinkamų sąsajų ir sąlyčių taškų, kurie leistų užkirsti kelią tokiam svetainėm. Ponas Albrechtas, dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pirmininkaučiai šaliai ir komisijos šį pasiūlymą. Pritariu ponai Zipė dėl to, jog šis sritis yra labai svarbi. Na ir gerai, kad yra suformuoluota tokių gerų pasiūlymų, kurie apima visas gyvenimo sritis. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, tai yra užkardas prie interneto pašalimas. Bijau, kad tokios priemonės nepasiteisintų. Mano manimu, trys aspektai yra svarbiausi ir dėl kurių <clears throat> nereikėtų, kurie rodo, kad nereikia palaikyti šio pasiūlymo. Beje, parlamentas nekart atkreipė dėmesį tai, jog tarptautinis bendradarbiavimas turėtų būti prioritinis dalykas, bandant atsekti tokias tinklainės ir jas uždaryti. Taip pat, jeigu pažiūrėsime į autorinių teisų klausimą, tai tokio turinio ištrinimas yra pažengęs toliau negu vaikų teisų apsauga internete. Ir aš manau, kad valstybės nateris privalėtų bendrai susitarti ištrinti tokį vaikų pornografijos turinį internete. Na, visi sutinkame dėl to, kad dauguma tokios vaikų pornografijos medžiagų paprastai nėra trečiose šalyse kompiuteriuose, kur beveik neįmanoma užtikrinti teisės aktų gyvenimų, bet tokia medžiaga yra ES šalyse partnerėse, kur egzistuoja atitinkamas bendradarbiavimas, todėl manau, kad buvo nuveikta per nelik mažai ieškant alternatyvų. Taip pat man sari įspūdis, kad vertinant tokias e, priemonės, pavyzdžiui, vertinant prieigos prie interneto, uh, atimimą kaip priemonės, reikėtų paieškoti kitų veiksmingesnių alternatyvų. Mm. Ir man atrodo, trūksta įrodymų, kurie rodytų, kad tokios prigos atimimas būtų veiksmingas. Ir visiškai neaišku, kuo remtųsi tokios priemonės. Poveikio vertinime šios priemonės taip pat neįvertintas. Ir manau, kad reikėtų paklausti savęs, ar tikrai yra kas nors nuveikta tam, kad tokio turinio internete ištirnimas būtų vykdomas, ar tai yra veikiau simbolinio pobūdžio priemonė, neveiksminga priemonė, kurios reikėtų atsisakyti. Dėkuoju, ponė Hedž. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kiti prieš mane pasisakiusi ir sutinku, kad tai yra vienas iš baisiausių nusikaltimų ir turime bendrai kovoti su šiuo nusikaltimu. Mano manimu, komisijos pasiūlymas yra geras. Turime imtis veiksmų. Hmm. Na, šiaip girdėjome ir dokumentą parašytą, jog svarbu uždaryti tam tikras interneto svetainės. Bet mano manimu, pirmiausia, reikėtų galvoti apie vaikus. Bent jau taip turėtume daryti visame pasaulyje. Pirmiausia, galvoti apie vaikus. Ir tai reiškia, kad reikia atrasti tuos vaikus kurie lankosi tokiuose svetainėse. Jeigu mes ir uždarysime labai daug svetainių, vis dėlto liks daug vaikų, kurie tanka, tanka, tampa aukomis. Ir manau, kad pirmiausia, svarbiausia yra atsekti tuos vaikus ir juos apsaugoti. Klausimas tarybai. Išklausus tarybos paaiškinimų, supratome, kad iš esmės taryboje šiam pasiūlymai pritarima. Tačiau, kita vertus, man sudarė įspūdis tarsi išvelgiama problema susijusi su šio pasiūlymu. Norėčiau daugiau apie tai sužinoti, nes pasiūlymas yra svarbus, jis liečia labai jautrę temą ir todėl norėtųsi daugiau sužinoti apie diskusijų pobūdį taryboje. Taip pat norėčiau užduoti klausimą, prisiminti Cecilijos Malšrim klausimą. Švedija, kaip pirmininkam tai šalis, laiko seksualinės prievartos prieš vaikus ir sekso turizmo klausimą vienu iš prioritetinių. Ir įvyks atitinkama konferencija lapkričio 20 dieną Larom, Prancūzijoje. Ir tos konferencijos metu ketinama svarstyti vaikų pornografijos sąsajas su turizmu. Bet dabar girdėjau, kad tarsi šių planų atsisakyta. Taigi norėčiau paklausti tarybos, kodėl ši svarbi tema nebus įtraukta į minėtos konferencijos darbo tvarkę. Dėkuoju, ponas Romeda. Ne, jo salė rodas nėra. Pone Romero. Tame planas bus utilis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, mes vis turime dėl šio klausimą ir manau, kad visi tėvai baiminasi to paties Tai yra, jie baiminasi to, kas jų vaikams gali nutikti internete ir baiminasi tų pavojų gresin, internete gresinčių jų vaikams. Todėl manau, kad reikia skubiai imtis visų įmanomų priemonių tam, kad galėtume tinkamai apsaugoti mūsų vaikus. Ypač tokiose situacijose, kai kyla grėsmė jog jie bus seksualiai išnaudojami ir panaudoti pornografiniams tikslams. Turėčiau klausimą, kokie yra mūsų kompeten... kokios yra mūsų kompetencijos ribos baudžiamosios teisės srityje. Man rodos, šis mūsų aptariamas klausimas yra susijęs su baudžiamosios teisės um, klausimu. Taigi, galbūt komisijos atstovas galėtų mums paaiškinti, kokios yra mūsų kompetencijų ribos būdžiamosios teisės rytyje. Ir kiek toli galime eiti tam, kad mūsų darbas būtų veiksmingas. Mes žinome, kad kai kurie teisingumo teismo sprendimai, ypač sprendimai susijusi su um, aplinkosaugos e, sritimi nustato mums gan griežtas veiklos sritis. Ribas. Matijo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turėčiau du klausimus susijęs su šia iš tiesų labai sudėtinga tema. Pirmasis mano klausimas yra susijęs su prevencija. Na ir aišku, svarbu stiprinti prevenciją, juolab, kad žinome, uh, kad vaikai tapę aukomis po to e, galbūt net ir patys vykdys panašias nusikalstamas veikas. Todėl reikalinga prevencinė sistema, kuri apsaugotų būtent nuo tokių nusikalstamų veikų. Kitas klausimas yra susijęs su seksu turizmu. Norėčiau paklausti, ar komisija turi konkrečių duomenų susijusių su teksto, sekso turizmu į trečiasią šalis. Neseniai lankiausi Kambodžoje ir mane būtent domino tie klausimai ir man teko įsitikintis, kad į šias šalis vyksta daug europiečių, be kita ko ir sekso turizmo uh, tikslais. Bendravaus be kitokos su nevyriausybinėmis organizacijomis ir iš jų išgirdau, kad sekso turizmas yra regioninis fenomenas ir be kita ko vyksta ir patys azijatai, azijiečiai į kaiminės šalis regione sekso turizmo tikslais. Taigi aš pats lankiausi įvairiose vietovėse, bandžiau įsigilinti padėti vietą ir įsitikinau, kad tokie teiginiai yra pagristi. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija turi kažkokių papildomų duomenų. Dėkoju. Iš, prie Vokietijos Čekijos sienos man teko ilgą laiką gilintis į šią problemą. Uh, Na, yra gerai, kad gan, gan konkrečiai ir tiksliai apibriešta aukų apsauga, tai tikrai sveikinas dalykas. Bet mano manimu, reikėtų daugiau skirti uh, dėmesio prevencijai bei darbui su nusikaltėliais tam, kad būtų užkirtas kelias kitiems panašiems nusikaltimams. Manau, kad čia reikėtų skirti daugiau dėmesio tam, kad tinkamai išspręstume šios klausimus. Na, turiu tokių dviejlypių jausmų, kai kalba pasisuka apie baudžiamąją teisę. Na, Vokietijoje įvyko ilgos diskusijos apie tai, ar verta griežtinti baudžiamosios teisės nuostatas bei baudas, nes dažnai tarsi bumerango atsigrįžia prieš pačius vaikus nesugriežtinus bausmes, tie patys nusikaltėliai išėję į laisvę nu, atlieka dar žiauresnius nusikaltimus prieš vaikus. Taigi galbūt galėtume vadovautis šiuo principu. Trečias man labai svarbus klausimas yra policijos bendradarbiavimo aspektai. Man rodos, čia yra didelių trūkumų, bent jau tai teko dažnai pastebėti mano minėtame regione. Tarkim, to, čia ten būtų trūkumo ir todėl reikia stiprinti policijos bendradarbiavimą um, tarp valstybinių lygių, persikant tokius nusikaltimus. Na ir toliau sutinku su kolegė dėl to, kad um, priegos um, užkirtimas nieko neduos. Taip turime ir Vokietijoje ir todėl reikėtų uh, pasvarstyti, kaip galėtume pasiekti, kad būtų ištrintos apskritai visas svetainės ir jų turinys. Taigi, manau, kad reikėtų skirti pakankamai laiko šios problemos aptarimai tam, kad sprendimas būtų, sprendimas būtų tinkamas. Dėkuoju, ponas De Jong. Ačiū, pirmininkė. Klausimas yra labai rimtas. Yra dar ir kitas pasiūlymas, kur būtų derinama baudžiamoji teisė tam tikrų mastų. Aišku, mes norime kovoti su prievarta prieš vaikus įvairiomis priemonėmis ir norime daugiau bendradarbiauti šioje srityje, tačiau poveikio vertinime yra praleista baudžiamosios teisės derinimo būklė. Ar jūs siekite sudarinti baudžiamąją teisę visoje Europoje? Sakysite, ne, turbūt ne dabar, turbūt valstybės narės dar nepasirengusios. Taigi, komisija atrodo turi tam tikrų mėčių, tačiau norėčiau jas išgirsti, kokie yra galutiniai tikslai, nes e, yra labai pavojinga. E, jeigu praleisime tam tikras nuostatas žmogžudystėmis, visoje Europos Sąjungoje ir panašiai. Jeigu bandome kurti bendrą Europos Sąjungos baudžiamąją teisę, tai turėtume pažvelgti į Junktinių valstijų patirtį. Kaip apibrėšime, kas bus taikoma bendru Europos Sąjungos lygiu ir kas bus palikta valstybės narėms. Šios klausimus reikia spręsti ir šių pasiūlymų atžvilgių. Taigi, Vėlgi, norėtume sužinoti, kokia yra komisijos vizija baudžiamosios teisės derinimo srityje ir kur šioje vizijoje yra būtent šis teisės aktas. Ačiū, ponia pirmininkė. Apskritai, man kyla problemų, kai ES kuria teisės aktus suvereniams valstybėms, bet šiuo atveju visiškai man nekyla jokių problemų, jeigu bus uždrausta vaikų pornografija, taikant nulinės tolerancijos požiūrį. Taigi jokių problemų man nekiltų, jeigu būtų draudžiamos interneto svetainės, kurios propaguoja vaikų pornografiją. Kai kurie kolegų sakė, kad jiems kyla problemų dėl teisinio pagrindo. Galbūt tie kolegos masto šiek tiek liberaliau, tačiau noriu patiks, patikinti juos, kad už kiekvieno vaikų pornografijos atvejo slypi vienas rimčiausių nusikaltimų žemėje. Tai nėra tik simboliai, tai yra produktai tikros vaikų kančios produktai. Jie turi nu, jie kenčia tam, kad tokia svetainė pasirodytų, kad kažkokia nuotrauka ten atsidurtų. Ir visiškai pateisinamai galima tai uždrausti, tai būtų visiškai legitimu ir teisėta. Siekiant sumažinti e, paklausą, kad būtų galima sumažinti ir pasiūlą. Nes jeigu būdami liberalai sakysime, kad yra paklausa, tai kodėl E, neturi būti ir pasiūla. Mes galime bausti tik tai nusikaltėlius, bet ne tuos, kurie turi ar vartoja tokią medžiagą. Jie yra tos pačios grandinės dalis. Jie naudojasi internetu ir gauna fotografijas, jeigu nebus tiekimo pusės, tai nebus ir vaikų, kurie kenčia dėl to. Nepamirškime, kad kalbame apie realius vaikus, apie jų realias kančias, kurios yra už kiekvieno vaizdo, kurį galime pamatyti internete, kai kalbame apie vaikų pornografiją. E, labai gaila, kad kolega iš Vokietijos juokėsi, tai yra labai rimtas klausimas. Ir nemanau, kad kokie be būtume liberalai, kad turėtume leisti vaikams kentėti. Labai ačiū. Ponas Albrechtas nori papildomai kažką pasakyti. Äh, Na gal mane neteisingai suprato. Aš tiesiog gan aiškiai pasakiau, kad man labai svarbu, jog komisija ir taryba parengė pasiūlymą, kuris leistų kovoti su vaikų pornografija ir seksualiniu išnaudojimu. Ir tikrai nenorėjau pasakyti, kad reikia sumažinti pastangas kovojant su vaikų pornografija. Visiškai priešingai, tiesiog man labai svarbu, kad galbūt čia siūloma pernelik per ankstyvą, per negreitą priemonę e, prigos prie interneto užkirtimas, bet tai tikrai neleis pašalinti tokio turinio iš interneto. Mano manimo svarbiausia yra, kad apskritai tokie turiniui tokia medžiaga nebūtų gaminama ir nepatektų į internetą. Taigi man svarbiausia buvo mūsų pasirenkamas kovos metodas. Ar mes tiesiog užkirsime prieigą prie tokios medžiagos, ar mes ją apskritai ištrinsime. Bet jeigu mes tiesiog užkirsime prieigą prie tokių svetainių, tai tikrai nesuduosime smūgio pornografijos gamintojams ir naudotojams. Galbūt, man atrodo, kad toks prieigos užkirtimas yra veikiau cenzūrinė priemonė. Ir manau, kad kai kalbame apie tokią svarbę temą, tai reikėtų galbūt galvoti apie visapusišką vaikų apsaugą, kuri būtų vykdoma veikiau ištrinant turinius. Atėjo laikas kreiptis vėl į komisiją, ponė Marinaro. Ačiū, ponė pirminkė. Nesu įsitikinusi, kad turiu tinkamus atsakymus iš šios klausimus. Iškelti labai svarbus klausimai. Jau buvo apsvarstytos, ar buvo apsvarstytos alternatyvos. Taip, mes pasinaudojame, turime patirtimi, kurdami šį pasiūlymą, ypač Europolo patirtimi, kuris aktyviai dirba vaikų pornografijos srityje. Apskritai, seksualinio vaikų išnaudojimo srityje žinoma, taip pat ir jungtinių, e, kitų valstybių narių patirtimi. Noriu paminėti Junktinės karalystės, e, atitinkamų institucijų, Italijos institucijų patirtį. Žinoma, nėra vieno galimo veiksmo, kuris būtų lemiamas, nes technologija plėtojas labai greitai ir labai sunku pasipriešinti tiems veiksmams, tačiau kartais uždaryti svetainę yra visiškai neįmanoma, nes interneto svetainė nėra ES ir nors mes stengiamės išplėsti ekstrateritorinės jurisdikcijos taisyklės ne tik sekso turizmo, bet ir šioje srityje, uždarant interneto svetainės, kurios yra kitur, praktikoje tai gali būti labai sunku. E, taigi, mes sakome, kad tokie veiksmai galbūt nebus lemiami, bet jie yra veiksmai, kurie gali turėti tam tikrą poveikį, mažinant žmonių, kurie, kurie yra tikrieji tų svetainių savininkai pelnus ar tokių svetainių populiarumą mažinant. Taigi galima imtis įvairių veiksmų. Pavyzdžiui, mes sukūrėme tam tikrą finansinę koaliciją, kuri yra e, privataus ir viešojo bendradavimo pavyzdys, įskaitant teisė saugą, taip pat kredito kortelių bendrovės, bankus ir kitas mokėjimų sistemas, sistemų teikėjus, pavyzdžiui, PayPal, su tą mintimi, kad būtų galima susekti sekti e, lėšas, kurie naudojami perkant vaikų pornografijos produktus ir bankų sistemos pusėje nutraukti sutartį su tokiais pirkėjais. E, taigi, tokie teisės aktai yra svarbus, tai nėra viskas, bet tai yra viena iš sudėtingesnių veiksmų dalis. Antra, Vaikų identifikavimas. Žinoma, vaikų kai kurios nevyriausybinės uh, organizacijos siūlo vaikų pornografiją vadinti ne pornografija, o seksualinio išnaudojimo vaizdu, vaizdais, nes už kiekvienos tokios medžiagos yra vaikų prievarta prieš vaikus. Ir tokiais atvejais, kai vaikai yra išnaudojami, tai mes turime prioritetą pagal pagrindų sprendimą ir kartu dirbame šioje srityje. Mūsų kompetencijos ribas. Na, pasiūlymą parengėme konsultuodamėsi su teisės tarnybomis ir patikrinama kiekvieną nuostatą. Komisijos teisininkų nuomonė kiekviena nuostata atitinka teisinius pagrindus, nes kiekvienai teisiniai nuostatai, kiekviena nuostata yra susijusi su e, sutartimis, tai yra baudžiamosios teisės derinimas. Kalbant apie seksoturizmą, aš neturiu e, duomenų, nes tai yra visiškai šešėlinis reiškinys. Žinoma, stengiamės persekyti visus, visais atvejais, nes nors kai kuriais atvejais tokie nusikaltimai yra visiškai nebaudžiami. Pirmininkas, ar Švedija norėtų, kaip pirmininkaujantį tarybai, atsakyti į pateiktus, pateiktus komentarus? Ačiū. Reikia atsižvelgti į tai, ką sakė komisija ir kiti pasisakysiai, kad interneto svetainių blokavimas yra vienas iš veiksmų būdų, tačiau mokėjimo už nelegalų sandorį mokėjimas, mok, mokėjimo blokavimas yra svarstomas ir taryboje. Buvo prašoma pateikti detalesnį informaciją, ką valstybės narės mano apie šiuos pasiūlymus, kokia yra diskusijų taryboje būklė. Kaip suprantate, ši problema yra labai sudėtinga ir išspręsti ją nėra paprasta valstybės narės negali priimti viso pasiūlymo visumoje, nes viskas tai yra daug sudėtingiau, tačiau šiuo metu dar yra per anksti pasakyti, kokia yra tarybos pozicija. Nes vyksta pirmasis šio pasiūlymo svarstymas, tačiau jau vieną galima pasakyti, kad Visos valstybės narės laikosi bendros nuomonės, kad nuostatos dėl baudimo lygio kelia nerimo dėl proporcingumo, nes norima numatyti daugiau niuansų. Visą tai gali turėti skirtingų pasiekmių valstybės narėse įgyvendinant šias nuostatas. Valstybės narės e, prašo grįžti prie 2001, 2002 metų tarybos išvadų. Taip pat dar buvo užduotas vienas klausimas, į kurį aš negaliu atsakyti kodėl ši tema išbraukta iš konferencijos lapkričio mėnesį e, darbo tvarkės. Pirmininkas, ačiū už ilgą ir gyvą diskusiją. Galbūt ponas Jekolino galėtų pateikti kažkokių baigiamųjų pastabų. Man atrodo, kad ši diskusija mums leido vieną dalyką aiškiai išsiaiškinti. Reikalas yra labai svarbus. Ir mes norime laikytis labai aiškios ir tvirtos pozicijos. Buvo pateikta įvairių pasiūlymų, kuriems galėtume pritarti. Tačiau svarbiausia, žinoma, yra tai, kad šis tekstas susilauktų didelio, didelio pritarimo ir galėtume siekti pažangos. Pirmininkas atrodo viskas, ar ne? Žinoma, tai yra labai subtilus ir delikatus klausimas. Visi puikiai suprantame, kad tai yra vienas iš klausimų, kur, kuriam reikėtų teikti prioritetai ir kur visų Europos parlamento narių jautrumas gali padaryti poveikį e, baudžiamai teisėjai valstybėse narėse. Taigi, tai buvo pirmasis apsikeitimas nuomonėmis. Po šios intensyvios diskusijos, man atrodo, galėsime dirbti toliau. Man atrodo, ponas De Jong dar nori kažką papildyti. Prašom. Leiskite pirmininkė, kad dar kartą paprašiau žodžio, tačiau uždaviau komisijai klausimą, į kurį ji neatsakė. Buvo klausimas dėl baudžiamosios taikytasis derinimo apskritai. Norėčiau išgirsti, išgirsti iš komisijos, galbūt raštų komisija galėtų atsakyti, kaip vertinamas šis pasiūlymas E, derinant apskritai komisijos, komisijos poziciją dėl baudžiamosios teisės derinimo. Pirminkas, ar komisija gali trumpai reaguoti? Deja, aš neturiu kompetencijos šios rytie, kad galėčiau atsakyti į tokį bendrą klausimą. Apskritai, žinoma, komisijos vaidmuo yra siekti tolesnio baudžiamosios teisės derinimo ir bausmių derinimo ir Šis tikslas atsispindi ir mūsų šiame pasiūlyme, tačiau negaliu atsakyti e, į tokį bendrą klausimą. Atleiskite. atrodo šiuo klausimu viskas. Visi suprantame, kad jau vėluojame jau 20 minučių po 5. Ir man atrodo, turime dar tris klausimus. Taigi turime paspartinti diskusiją. Toliau kitas klausimas yra 13. Priekybo žmonėmis prevencija, kova su ją ir aukų apsauga. Čia yra antrasis keitimasis nuomonėmis. po komisijos pranešimo. Pirmiausia, e, sveikiname moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto narius, kurie priemė kvietimą dalyvauti mūsų posėdėje svarstant šį klausimą. Švedija mano, kad kova su prekyba žmonėmis yra prioritetas jos pirmininkavimo metu. Diskusijos taryboje vyksta siekiant patvirtinti pagrindų sprendimą dėl prekybos su žmonėmis prevencija ir atšaukti pagrindų sprendimą, kurį patikė Europos komisija. Ir kadangi neturime daug laiko, tai e, neturint laiko, diskusijos lybė komitete praėjusią kartą buvo atidėtos iki šiandien ir aš noriu priminti Jums, kad taryba paprašė parlamentą pateikti nuomonę iki gruodžio 17 dienos. Jeigu Lisabonos strate... E, sutartis įsigaliotų, šio pasiūlymo teisinis pagrindas pasikeis ir parlamentas dalyvaus bendro sprendimo procedūroje. Turėdami taip galvoje, norėčiau pasiūlyti pirmiausia suteikti žodį pranešėjai, poniai Head, po to išklausyti Europos komisijos ir Švedijos atstovų. Taigi, ponė Hed. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra dar vienas labai svarbus klausimas, nes kaip žinia, priekyba žmonėmis yra vienas baisiausių nusikaltimų pasaulyje. po vergovės, praėjo nemažai laiko, bet vis dar prekiaujama žmonėmis, jų skaičius gana didelis. Todėl Europos institucijom tenka didelė atsakomybė kovojant su nudenos vergovės forma. Pasiūlymas, kuris yra pateiktas iš tiesų, kloja pagrindą geram darbui, ir turime susitarti ne tik tai dėl tikslinio pamatinio sprendimo, bet mums reikalinga žengti toliau. Reikalingos prevencinės priemonas, reikalingos pagalvoti, kaip kovoti visiems sutelktai su šiuo nusikaltimu. Priverstinis darbas, priverstinis išnaudojimas yra tiesioginė pasiekmė šio reiškinio. Noriu paklausti komisijos. Šiuo pamatiniu sprendimu ketinama užsimti prekybą žmonėmis prevenciją, kovoti su prekyba žmonėmis ir užtikrinti aukų apsaugą. Bet pirmiausia, šis pamatinis sprendimas reglamentuoja kriminalinių nusikalstamos veikos pasiekmes, bet ne pačią nereglamentuoja pačių prevencijos priemonių. Taigi, ar nereikėtų galvoti ir apie tai, kad pats pavadinimas pamatinio sprendimo yra kiek klaidinantis todėl. Kitas dalykas. Ar artimiausių metų bus kas nors siūloma prevencijos srityje ir ar bus siūloma stiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą būtent šio požiūriu. Aišku, yra ir kitų klausimų, tiesiog nėra tiek daug laiko. Pažvelkime į trečiąjį straipsnį pamatinio sprendimo, kuriame nustatomos bausmės jo trečios straipsnio antroje dalyje numatytas maksimalus laisvės atėmimas dešimčiai metų, kai priekyba žmonėmis aukos yra vaikai, bet ar nereikėtų jų perkelti į trečiąją straipsnio dalį ir numatyti 12 metų maksimalę laisvės atėmimo bausmę. Gerbėmėjai kolegos, Ir šiuo atveju mes kalbame apie vaikus, kurie visą tolesnį gyvenimą kentės nuo prekybos žmonėmis pasiekmių. Ir todėl aš galvoju, kokį mokymą reikėtų organizuoti komisijos nuomonę tiems pareigūnams, tiems specialistams, kurie kovoja su priekybo žmonėmis reiškiniu. Taip pat manau, kad parlamentas turėtų dalyvauti pamatinio sprendimo įgyvendinimo priežiūros srityje, ką apie tai mano komisija ir taryba. Ir galiausiai, kaip aš suprantu, taryba kuria tinklą nacionalinių pranešėjų. Norėčiau žinoti, ar parlamentas galės dalyvauti nacionalinių pranešėjų tinklo darbe. Ačiū. Dabar esame pasirengę išklausyti pirmininkaujančios šalies atstovę. Kas pasitaiso, pirmiausia žodis bus suteiktas Europos komisijai. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Nedaug ką galiu pasakyti apie bendrai pamatinio sprendimo principą, nes jis toks pats kaip ir seksualinės prievartos prieš vaikus, jų išnaudojimo vaikų pornografijos pamatinio sprendimo atveju yra numatomos bausmės, pagalba aukoms, kontrolė įgyvendinimo ir įvairios priemonės. Taigi, kaip matote, mes užsibrėžėme įdėkti visą apimantį požiūrį Bet norėčiau pasinaudoti progą ir iš karto pabandyti atsakyti į pranešėjos man užduotus klausimus. Pirma, dėl prevencijos. Būtina šiuo atveju atsižvelgti į tai, kad pagrindinis pamatinio sprendimo tikslas yra atitinkamų būdžiamosios teisės nuostatų suderinimas. Ir todėl mūsų pasiūlymo turinys yra toks, koks jis dabar yra. Aš gerai suprantu, kad nebejotinai prevencijos priemonės reglamentuojančios nuostatos atrodo nepakankamos, bet pagrindinės prevencinės priemonės reikėtų reglamentuoti veiksmų planuose ir vykdant atitinkamą politiką, o ne numatant baudžiamosiuose kodeksuose atitinkamus straipsnius. Toliau dėl bausmių. Norėčiau išreikšti didžiulį komisijos nerimą dėl siūlomų bausmų sistemos. Jūs sakote, kad kai toks nusikaltimas atliekamas prieš vaikus, reikia nustatyti maksimalę bausmę, tai yra 12 metų laisvės atėmimo bausmė. Bet turiu pasakyti, kad ne visai esu įsitikinusi, kad valstybės narės pritars tokiam žingsniui, tai yra maksimalios trukmės bausmės nustatymui. Reikia palaukti, kaip vyks dėrybos taryboje per artimiausius civilinės teisės komiteto posėdžius. Bet komisijos pozicija ta, kad būtina nustatyti, kaip galima aukštesnę ir griežtesnę bausmę už tokį nusikaltimą prieš vaikus visoje Europoje. Trečias klausimas, kuris buvo užduotas, buvo dėl kontrolės ir nacionalinių pranešėjų tinklo kūrimą, nes jiems bus patikėtas stebėsienos uždavinys. Mes manome, kad būtent duomenis svarbiausia bus rinkti nacionaliniu lygiu ir atitinkamai nacionaliniu lygiu įvertinti, kokią naudą duoda teikiamos, siūlomos kovos su priekybo žmonėmis priemonėmis, tam, kad galėtume galvoti apie tolesnius europinius veiksmus. Tuo tarpu darbas nacionalinių pranešėjų tinklo kūrimo dar tik pradėtas. Faktiškai vyksta tik diskusija dėl kriterijų, kuriais remiantis būtų rengiami palyginamieji nacionaliniai duomenys. Taigi esame tik kelio pradžioje. Kitas dalykas, pamatinio sprendimo projekte yra ir gana naujų nuostatų, tai yra pagalba ir aukoms ir jų apsauga. Ir komisija norėtų atkreipti jūsų dėmesį į šias nuostatas, nes kaip komisija mano, būtina užtikrinti pagalbą ir paramą aukoms iki, per ir po baudžiamosios bylos nagrinėjimo ir taip pat suteikti joms galimybę gauti kompensaciją. Mes manome, kad štai ši nuostata yra labai sudėtinga. Kita vertus, taip pat suprantame, kad prekybos žmonėmis aukos yra iš tiesų aukos vieno iš baisiausių nusikaltimų, kurį vykdo kurį sutinkame savo gyvenime. Ir aukos turėtų būti apsaugomos iškart besąlygiškai nuo pat pirmųjų baudžiamojo persekiojimo etapų. Ir gera nacionalinė praktika rodo, kad šių nusikaltimų aukos, nagrinėjant baudžiamasias bylas, gali tapti labai vertingais liudytojais ir pateikti labai naudingų įrodymų. Bet apsauga turi būti teikiama ne vien dėl to, yra ir kitos priežastis. Ir jeigu tik tai kyla įtarimas, kad asmo susijęs su baudžiamuoju procesu gali būti prekybo žmonėmis auka, jam iš karto turi būti suteikiama tam tikra apsauga, užtikrinama tam tikra apsauga ir komisijos nuomonė tai yra esminė siūloma pamatinio sprendimo nuostata. Žodis pirmininkaujančiai valstybei. Ačiū, pane pirmininkė. Garbingieji parlamento nariai. Tarybai buvo užduotas klausimas dėl skiriamų bausmių. Komisija jau išdėstė savo nuomonę, ką tik tai. O aš galiu pasakyti, kad pagal ankstesnį pamatinį sprendimą bausmė nebuvo suvienodinta, jos griežtumas uh, skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Dabargi manoma, kad reikalinga suvienodinti bausmes. Ir dėl to kyla didžiausi sunkumai. Bausmų suvienodimo klausimas labai sudėtingas, todėl gal nereikėtų daryti skubotų išvadų ir palaukti, kuo baigsis dėrybos taryboje, dėl ko bus susitarta, bus minimal, kokia bus minimali bausmės trukmė. Turiu pasakyti, kad visos valstybės narės laikosi bendros pozicijos, kad sunkiausi nusikaltimai būna tada, kai prekybos žmonėmis aukomis tampa vaikai ir kad tai atitinkamai reikia reglamentuoti pamatinėme sprendime. Ir beje, manau, niekas ne, apsiginčys, kad būtent vaikai, vaikams kyla šiuo atveju didžiausias pavojus. Ačiū. Pirmininkas, norėčiau paprašyti visų kalbėti trumpai, nes laiko nedaug. Pone Argentinė. Ačiū, pone pirmininkė. Kaip pranešėja sakė, šis pamatinis sprendimo projektas yra geresnis negu tas, apie kurį mes ką tik tai kalbėjome, todėl kad bandoma spręsti priekybos žmonėmis prevencijos problemą, bet tos pačios prevencijos tekste kaip ir nėra. Todėl, manyčiau, reikia bent jau numatyti aukų teisės Ir todėl norėčiau, kad nuostatos būtų suformuluotos griežčiau. Kaip jūs užtikrinsite e, aukų teisės, kaip jūs užtikrinsite kad teisinė pagalba aukoms būtų skiriama ne tik baudžiamojo proceso metu. Ir tai reiškia ne tik kompensaciją. Galbūt reikia atitinkamai taisyti ir valstybių narių darbo teisę. Norėčiau, kad komisija savo poziciją dėl šio punkto išdėstytų. Toliau. Pamatinio sprendimo projekte sakoma, kad valstybės narės gali taikyti priemonės, kurios mano galva kriminalizuoja aukos, veiksmus aukos padėti, net labiau negu iki šiol. Nesakoma, kad asmo, kuris naudojasi paslaugomis asmens, kuris yra prekybos žmonėmis auka turi būti baudžiamas baudžiamąją tvarka. Aš manau, kad tokiu būdu kriminalizuojama pati auka, o faktiškai įrodyti tokius dalykus yra labai sudėtinga. Todėl norėčiau paprašyti komisijos, kad įpaaiškint, kodėl šis teisinė prasme neprivalomas straipsnis yra šiame pamatinėme sprendime ir kaip jisai galės užtikrinti geresnę aukų apsaugą. Nes man atrodo, kad šiuo atveju žengiama labai rizikingų kelių ir a, asmenų pažeidžiamumas dar labiau išauga. Ir dar vienas klausimas. Pažeidžiamos ir ypač pažeidžiamos aukos. Tokia terminija yra naudojama. Kaip atskirti, kurios aukos yra tik pažeidžiamos, o kurios aukos yra labiau pažeidžiamos? Aišku, Vaikų atveju, pavyzdžiui, gal ir aišku, bet kiekvienas priekybos žmonėmis, kiekviena priekybos žmonėmis auka yra savaime labai pažeidžiamas asmuo. Ir nebejotinai e, jam turi būti tokiai aukai, turi būti teikiama visokia Europa apsauga. Aš visiškai pritariu tam, ką ką tik pasakė ponia Argentinė, bet aš manau, kad galima numatyti ir specifines prevencijos priemonės, lygiai taip pat specifines aukos paramos priemonės. Tais atvejais, kai akivaizdu, kad auka yra ypač pažeidžiama, galima apibriežti ypač pažeidžiamų aukų grupės. Norėčiau priminti memorandumo pirmąjį punktą, kuriame kalbama apie ypač pažeidžiamas žmonių grupės. Ir noriu paklausti pranešėjos, ar sąmoningai nėra atspindėtas tautiškumo elementas šiuo atveju. Ar tai padaryta dėl to, kad tauti, nėra duomenų apie tai, kaip a, tautinių mažumų atstovai tampa prekybos žmonėmis aukos, bet Vengrijos patirtis rodo, kad labai nukenčia Romų moteris. Kodėl apie tai nekalbame? Nes iš tiesų galima būtų galvoti apie prevencinės priemonės skirtas vienai ar kitai tautiniai grupiai, tautiniai bendruomeniai. Taigi keista, kad nei pranešėja, nei komisija į tai nekreipia dėmesio, gal galvojama, kad tai yra toks atskiras reiškinys, bet Vengrijoje iš tiesų mes stebime šį procesą, nes vis daugiau Romų moterų tampa priekybos aukom, žmonėmis aukomis. O gal tiesiog bandama šiuo atveju išlaikyti politinį korektiškumą? Dėl to, kad įsitvirtinęs Romų kaip nusikaltelių, kaip mafijos grupuočių įvaizdis ir todėl nekreipiamas dėmesys į Romų moteris. Gal dėl tų priežasčių, nes nenorima įvesti tautiškumo samokos. Kitas dalykas susijęs su ypač pažeidžiamomis grupėmis. Naujųjų valstybių narių moteris ir merginos, ypač pavyzdžiui, Vengrijos moteris ir merginos. Jų pažeidžiamumas yra visai kito laipsnio negu senųjų valstybių narių moterų ir merginų. Bent jau Vengrijos atveju moterų padėtis yra labai panaši šioje srityje į trečiųjų šalių moterų padėtį. Ir mes negalime čia kalbėti apskritai apie skurdą kaip kažkokį natūralų reiškinį. Gal reikėtų labai konkrečiai viską išguldyti popierio, kaip tai padaryti jungtinių tautų atitinkamuose dokumentuose. Pasaulio bankas ar tautinės valiutos fondas reikalauja, kad mūsų šalis, mūsų šalių vyriausybė imtųsi rimtų struktūrinių reformų, kurios dėja tuo tarpu tik tai gilina skurdą, o jo aukomis tampa moteris. Todėl gal reikėtų galvoti ir apie specifinius naujoms valstybėms narėms būdingus dalykus ir atkreipti dėmesį į tautinius aspektus, kaip jau minėjau, ir bandyti galvoti apie Romų moterų apsaugą, tų Romų moterų, kuriomis prekiauja jų bendruomenių nariai. Ačiū, ponas Pusutė. Kalbant apie priekybą žmonėmis, norėčiau paliesti neteisėtos migracijos klausimą, nes man atrodo, priekyba žmonėmis ir nelegali migracija yra glaudžiai susiję ir turėtų atsispindėti ir šiame pamatinėme sprendime, nes yra tiesiog klasikiniai chrestomatiniai pavyzdžiai, su kuriais gerai susipažinusios ES pietinės valstybės narės nes kiekviena, pavyzdžiui, e, už kiekvienas moters atgabenimą į Europą mokamas tūkstantis dolerių. Ir tai yra tokia užslėpta priekybos žmonėmis forma, kuri tarsi nepatenka iš šio pamatinio sprendimo taikymos rytį. Kitas dalykas - vaikai. Labai dažnai tokius nelegalius migrantus uh, migrantai vyksta kartu su vaikais ir jiems kyla papildomas pavojus. Labai dažnai jie siunčiami vieni be suaugusiųjų. Kodėl tos kategorijos nėra įtraukiamos? Ar dėl to, kad yra labai sudėtinga jas apibriežti? Ir ar nevertėtų tada nelydimų vaikų įtraukti ypač pažeidžiamų asmenų kategoriją? Pone Hat. Labai trumpai kalbėsiu, nes norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponia Morbai. Aš tik pranešėję pamatinio sprendimo projekto nerengiau, todėl negaliu visko išaiškinti, negaliu pasakyti, kodėl pavyzdžiui pamatinis sprendimas ne atkreipia dėmesio į etninį aspektą, į tautinį aspektą bet aš manau, kad jau jeigu kalbame apsaugą ar teisės, tai tai aktualu e, visų žmonių atveju. Bet bet kuriuo atveju aš manau, kad mes toliau svarstydami šį klausimą ir bendradarbiaudami galėsime pasiekti bendro sutarimo, o tai reiškia galėsime parengti gerą ir naudingą pamatinį sprendimą. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad kalbėjote trumpai, drūtai ir aiškiai. Komisija. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmas klausimas buvo užduotas dėl klientų baudžiamosios atsakomybės arba seksualinių paslaugų gavėjų kriminalizavimas. Na, turiu pasakyti, kad mūsų pasiūlymas teisinių požiūrių nėra privalomas. Dėl, pirmiausia dėl to, kad žinome, jog šie klausimai labai sudėtingi, Bet yra daug valstybių narių, kurios žengia tokia kryptimi. Tačiau, konsultuojantis su valstybėmis narėmis, kai kurios iš jų labai aiškiai pasakė, kad jos nėra pasirengusios a, priimti, te, pritarti teisiškai įpareigojančioms nuostatoms. Mums reikia blaiviai žvelgti į padėtį, ją atitinkamai įvertinti ir ta teisiškai neprivaloma nuostata neužkerta kelio valstybėms narėms žengti siūlomų kelių, jeigu jos to pageidauja. Toliau. Ypač pažeidžiamos aukos. Mes prieėmėme sprendimą laikytis pamatinio sprendimo dėl nukentėjusiųjų teisinio statuso baudžiamosiose bylose. Tenai vartojama ši savoka ir a, norėdami užtikrinti savokų vartojimo nuseklumą mes ją perėmėme iš minėto pamatinio sprendimo. Tačiau nebejotinai kyla tam tikras sumaištis, nes atsiranda aukos savokas, pažeidžiamos aukos savokas ir ypač pažeidžiamos aukos savokos. Bet aš manau, kad šie savokų netitikimai bus sutvarkyti. Naudodamasi progą noriu taip pat pasakyti, kad e, komisijai nerima kelia kai kurie dalykai, apie tai aš jau kalbėjau, bet turiu pastebėti, kad valstybės narės palankiai sutiko komisijos pasiūlymą. Mes labai gerai bendradarbiaujame su pirmininkaujančia valstybė, su valstybėmis narėmis ir be keletos klausimų, dėl kurių labai skirtingos nuomonės tuo tarpu Dėrybos vyksta sklandžiai ir mes manome, kad artimiausių laikų galėsime pasiekti bendro sutarimo ir pasiekti puikaus bendro darbo rezultato. Dėl migracijos, imigracijos reikalų. Šis pamatinis sprendimas neapriepia imigracijos klausimų dėl teisinio pagrindo problemos, nes migracijos klausimai priklauso pirmojo ramšio sričiai ir mes dėje negalime įtraukti šiuo atveju jų dėl ribotos bendrijos kompetencijos šioje srityje. Dėl sąsojų tarp priekybos žmonėmis ir migracijos tai šis klausimas bus reglamentuojamas atskiru dokumentu. Galbūt tai bus a, direktyvos reglamentuojančios a, leidimų gyventi klausimus peržiūros būdu ar kitų kokių būdų. Bet viskas priklausys iš tiesų nuo to, koks bus ateityje mūsų visų veikimo teisinis pagrindas. Dėkoju. Žodis. Žodis tarybos atstoviai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Buvo klausima, ar pas mus buvo aptartas ypač apsaugoti nuo aukų klausimas. Taip, galiu pasakyti taip. Tiek šių dėrybų, tiek kontekste, tiek ir kitame kontekste šis klausimas buvo aptartas. Taip pat buvo surinktos konferencijos tiek pirmininkaujant Čekijai, tiek ir Švedijai vasaros metu. Ir tų konferencijų metu šis savoka buvo labai išsamei aptarta. Na, aišku, labai sunku nustatyti, apibriežti, kokia, yra, kokia auka yra ypač saugotina. Na ir iš šiandienių pasisakymų supratau, kad šio klausimo ne, iš, išspręs nelengva. Pirmininkas, šis klausimas buvo aptartas. Na ir dabar parlamentas renks savo nuomonę, taigi darbai tęsis. Na ir galime perėti prie 14 darbo atverkės punkto. Ir pagal šį darbo tvarkės punktą pasisakys įvairių tarnybų atstovai. Taigi, prašau pasisakyti glaustai. Pagal 14 darbo tvarkės punktą kalbėsime apie konvenciją dėl informacijos technologijų naudojimo mūtinės tikslais. Tai yra CIS konvencija. E, pasisakys pranešėjas, tarybos komisijos atstovas, e, e, taip pat ES duomenų apsaugos agentūros atstovas bei muitinės tarnybų atstovas. Taigi, kalbėsime apie informacijos technologijų naudojimą muitinės tikslais. Na, konkrečiai išklausysime pranešimą apie dabartinę padėtį, tai padarys pranešėjas ponas Aleksandru Alvaro. Na, nu, po to pasisakys Čekijos kaip pirmininkančios šalies atstovai, taip pat komisijos atstovas, Europos duomenų apsaugos agentūros bei bendros mūtinių priežiūros tarnybos atstovai. Taigi dar sėki pasikartosiu, prašydamas pasisakyti trumpai ir glaustai, nes laiko nedaug. Taigi, ponas Alvaro, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bandysiu pasisakyti kiek manoma glaušiau. Na ir mano pasisakymas bus trumpas. Na, atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti visą dieną, nes man teko e, malonumas, tikriausiai kabutėse, balsuoti biudžeto komitete, todėl negalėjau skirti tiek daug laiko pilietinį teisų komitetui. Kaip ten bebūtų, Šis dokumentas buvo pradėtas renkti pirmininkaujant Čekijai maždaug prieš pusę metų. Na ir kaip minėjome, tai yra susiję su muitinės informacijos tikslais. Ši sistema jau egzistuoja ir šiuo dokumentu siekiama pagerinti dabartinį sistemos veikimą, ypač kai reikia uh, užtikrinti prevenciją, nustatymą ir kitus klausimus susijusius su specifinė muitinės padėtimi. Uh, E, mutinės padėtimi arba tokie, tai pavyzdžiui, klastojimas ir panašiai. Kaip ten bebūtų, šį dokumentą mes gavome prieš vasaros atostogas ir žinome, kad kaip ir minkaujantį šalis e, ketina tęsti darbus Bet ir dabar išplatintas dokumentas leidžia susidaryti vaizdą apie padėtį. Na, galbūt vienas ar kitalikas bus keičiamas, bet pateiktas dokumentas yra geras, jų remintis galime dirbti. Kokia dabar padėtis? Na, iš esmės galiu pasakyti, kad, kad šią savaitę mes išbaigsime nuomonės projektą ir Jis bus išplatintas nariams tam, kad per kitą posėdį galėtume pristatyti nuomonės projektą. Na, o po to kitą dieną, septintą dieną, įvyks susitikimas su šešėliniais pranešėjais, kurie yra atsakingi už kita, iš, iš kitas frakcijas. Ir pakeitimus galima teikti iki 12 dienos, o balsamai vyks tik tais lapkričio mėnesį. Taigi manau, kad galima bus po diskusijų su pirmininkaujančia šalimi neformaliu likiu galėsime baigti dėrybas ir baigti diskusijas dėl šio dokumento, kas tikrai bus malonu, kadangi tai bus padaryta laiku, dar pirmininkaujant Švedijai ir atrodo Švedijai tai padaryti tik tai, tikrai svarbu. Taigi, kartu su šešėliniais pranešėjais kitą savaitę mes ypač ketiname skirti dėmesio aspektams, kuriuos galima būtų patobulinti. Na ir čia mane domina Europos domino apsaugos agentūros atstovo nuomonė, ypač jo nuomonė dėl tos naujausios redakcijos teksto. Beje, turime klausimų dėl e, duomenų teikimo ribojimo. Na, prieigos ribos jau nustatytas dokumente, tačiau kai ką dar galima keisti, nes iš vienos pusės tarsi yra prieštaravimų tarp tam tikrų straipsnių, kur kalbama apie prieigos ribojimą. Nu, taigi bandome užtikrinti daugiau nuoseklumo tarp skirtingų šį aspektą reglamentuojančių teisės aktų gali būti klausimas susijusi su skaidrumo aspektais. Jau esame parengę pakeitimų skirtų šiam aspektui. Bet tikrai norėčiau pagirti Švediją kaip pirmininkaujančią šalį, nes jai tikrai pavyko pagerinti šį dokumentą, lyginant su ta versija, kurią pra, pirmi pradėjo renkti prancūzai, po to dokumentas buvo svarstomas pirmininkaujant Čekijai. Uh, Na ir dabar dabartinė teksto versija yra tikrai gerokai geresnė, nei kad ją turėjome prieš vasaros atostogas, taigi pažanga padaryta ir manau, kad galėsime laikytis nusistatyto tvarka, tvarkaračio ir tikimės, kad plenarnio posėdžio metu lapkričio pabaigoje galėsime balsuoti dėl šio dokumento. Taigi, kai tik parengsime mūsų nuomonės projektą, viską aptarsime su šešėliniais pranešėjais ir tuomet galėsime nustatyti atitinkamas datas ir tikimės, kad visus darbus pavyks užbaigti komitete ir kitur per pirmąjį svarstymą. Taigi, kolegos, labai įdomu išgirsti pastabų iš tarybos, iš komisijos, domenų apsaugos agentūros, išgirsti jūsų rekomendacijų. Ir naudodamasis progą norėčiau pasveikinti Švediją kaip pirmininkaučią šalį su patobulinimais dokumente. Dėkoju. Dėkoju ponui Alvaro. Dabar pirmininkaujančios šalies vardu, pone Kal, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbiamas ponios ir ponai. Dar 2008 metais lapkritį diskusijos prasidėjo kompetitingoje tarybos darbo grupėje. Kaip girdėjote, atitinkama konvencija jau egzistuoja, ji buvo patvirtinta 1995 metais ir dabar pribrendo laikas peržiūrėti teisinį pagrindą, kuriuo remintis vyksta informacijos mainai. Ir tokia peržiūra vykdytina tam, kad galima būtų atsižvelgti į įvairius pokyčius. Pavyzdžiui, reikėtų atitinkamą šį teisės aktą suderinti su pokyčiais pirmojo ramšės rytyje. Taip pat reikėtų uh, atsižvelgti ir pokyčius e, valstybių narių baudžiamo persekimo sistemose. Taip pat yra atnaujintas duomenų apsaugos nuostatos ir dabar šio dokumento duomenų apsaugos nuostatos yra suderintos su pagrindų sprendimu dėl duomenų apsaugos. Taigi mes, kaip pirmininkaujantis šalis, manome, jog labai svarbu užtikrinti asmenų privačios sferos apsaugą ir to pavyko pasiekti pakeitus atitinkamas asmens duomenų apsaugos nuostatas. Be to sukurta galimybė mm, atitinkamoms kompetitingoms tarnyboms keistis duomenėmis apie atliktą analizę bei ekspertizę. Taip pat Europolas ir Eurojustas gaus galimybę gautis galimybę naudotis duomenėmis ir turėti prieigą, aišku, sutinkamai su jų mandato ir įgaliojimais. Na, o duomenys į sistemą galės perduoti tik tais valstybės narės, nes tai yra jų kompetencijos rytis. Dabar norėčiau trumpai nušviesti dėrybų padėti taryboje. Mm, tarybos darbo grupėje išbaigtas techninių aspektų svarstymas, tačiau dar liko du klausimai, kurie dar neišspręsti. Pirmasis klausimas liečia Eurojusto prieigą. Tai yra, ar Eurojustas turi gauti prieigą prie visos sistemos kuri apima duomenų bazės. Visų pirma, tai priežiūros duomenų bazė, o e, kita duomenų bazė apima duomenis apie užbaigtus tyrimus mūtinės rytyje. Kitas neišspręstas klausimas, kas bus atsakingas už šios sistemos kontrolę. Na ir tikriausiai iš suinteresuotų asmenų dar nemažai ką išgirsime. Na ir taryba bei pirmininkaujantis šalis tikisi, kad šiuos du klausimus pavyks išspręsti artimiausių metų ir tuomet jau bus patvirtintas šis sprendimo projektas. Esame dėkingi už tai, kad greitai sužinosime ir parlamento nuomonę ir tokiu būdu galėsime sparčiai tęsti darbus. Dėkoju, sako pirmininkas, ponė Terihe, mis, mi, ponas Mr. Hen, komisijos atstovas. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisijos vardu norėčiau išsakyti lūkesčiai, kad mums pavyks susitarti su taryba nes mums e, reikia toliau tęsti darbus dėl uh, abipusės pagalbos tiek pirmojo, tiek ir antro sramščios rytie. Taip pat reikia bendradabiauti su Eurojus ir Europolu, taip pat reikia galutiniai spręsti klausimus susijusius su biudžetu ir finansavimu. Vis dėlto komisija dar išvelgia keletą rimtų sunkumų, kurie iš vienos pusės yra susijęs su diferencijuotu Europolu ir Aujusto mm, diferencijuota prieiga. O tai yra iš vienos pusės siūloma e, šioms tarnyboms siūlyti ir užsiteikti arba prie, diferencijuotą prieigą arba ne, bet mes manome, kad ta prieiga boms tarnyboms turėtų būti vienoda. Mes taip pat dar manome, kad reikia užtikrinti tinkamą e, valstybių narių duomenų apsaugos organizacijų bendradarbiavimą. Ir tarybos pasiūlyme siūlomas naujas organas, kuris e, leistų gerinti šį bendradarbiavimą gali būti, kad mums teks nukrypti nuo domenų apsaugos modelio, kaip tai numatyti ir kitose trečio ramščio instrumentuose. Be to mus informavo, kad 2010 m. biudžetas bus mažesnis 1 milijonu, tai reiškia 20 procentų. Ir todėl bus labai sudėtinga įdėkti šią naują sistemą Juolab, kad pagal tą sistemą reikia numatyti svarbes duomenų apsaugos priemonės. Bet to norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog biudžeto komitetas turės palaikyti šią priemonę. Ir beje, biudžeto mažimas mums kelia rimtų problemų. Štai tiek iš komisijos pusės, pusės ir rengiant dokumentus mes mielaims padėsime. Ponas Džiavenė Buterelį iš Europos e, domino apsaugos agentūros. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už jūsų kvietimą po mano ankstesnio dalyvavimo klausime kovo 30 dieną. Na ir mūsų nu, agentūra parengė išsame nuomonę dėl Prancūzijos pasiūlymo ir neketinu pakartoti visų tų argumentų išdėstytų mūsų nuomonėje. Mes labai vertiname Švedijos kaip pirmininkančios šalies atliktą parengiamą į darbą, lygiai taip pat vertiname ir pranešėjo pono Alvaro darbą, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį vieną aspektą susijusi su priežiūra. Na ir ši sistema bus taikoma vadovantis tuo pačiu modeliu, kurio Europos parlamentas patvirtino dėl Šengino informacinės sistemos, taip pat dėl Eurodako ir kitų modelių. Taigi, paaiškinsiu, kodėl šis modelis atitinka šio sistemos priežiūros užduotis. Prancūzijos iniciatyvos tikslas yra suderinti e, trečio ramščio e, priemonės ir sistemas su pirmo ramščio priemonėmis, nors, aišku, teisinis pagrindas skiriasi. Ir manome, kad e, derinti šiame kontekste reikėtų ir priežiūrą. Todėl turime užtikrinti sistemos išorinę atitikti lyginant su kitomis atitinkamomis sistemomis. Ir abiems e, pirmo ir trečio ramščio sritims buvo nustatytos vienodos priežiūros sistemos ir rezultatai yra geri. Na. Ir šios sistemos, dėl šių sistemų kyla panašių priežiūros iššūkių. Kaip ten bebūtų, reikia užtikrinti atikti tarp pirmo ir antro ramščio mūtinių priežiūros sistemas. EDPS yra pirmo ramščio sistema ir nu, nors mes esame parengę mūsų nuomonę Liepos mėnesį, vis dėlto manome, kad reikia gerinti priežiūrą, kuri remtis trimis struktūromis PDS nacionaliniu, centriniu lygiu, o taip pat reikėtų de, griežtos, griežto koordinavimo tarp abiejų šių sistemų. Ir e, toks priežiūro, tokia priežiūros sistema nesumažintų nacionalinės priežiūros institucijų kompetencijos. Tiesiog mums reikia E, tam tikras formalus susitikimas, kuris leistų nacionalinėms e, priežiūros institucijoms koordinuoti savo veiksmus Briuselėje. Ir tokiu būdu galės veikti šis koordinuotos priežiūros modelis. Na, be, teisinės, be teisinio seklumo toks modelis duotų praktinės naudos, nes jį būtų lengva taikyti ir jis leistų taupyti kaštus, nes bus paprasčiau ir pigiau organizuoti metinius susitikimus Briuselį ir bus išvengta dubliavimasi. Taip pat manome, kad e, tokiu būdu rezultatai bus skaidresni, nes jeigu toje pačioje sistemoje turėtume dvi priežiūros sistemas, tai tai tikrai būtų nepagrista ir brangu. Mes e, vertiname bendros priežiūros institucijos nuveiktą darbą ir su jie palaikome labai gerus ryšius ir manome, kad mūsų požiūriai dėl duomenų apsaugos ir susijusių klausimų iš esmės nesiskiria. Ties... Taigi apibendrinimas galiu pasakyti, jog Mes labai vertiname šio komiteto darbas, tačiau labai primiktinai rekomenduojame, kad trečio ir pirmo ramščio priemonėms būtų taikoma ta pati priežiūros sistema, nes atitinkami modeliai visis ir Eurodac sistemos atveju labai pasitvirtino. Yra pateiktas argumentas, kad abiejose skir... ramščiuose yra skirtingos sistemos, kurios tarpusė mažai susijusios, toks argumentas mūsų neįtikina, nes tokiu būdu daromas savotiškas dirbtinis skirtumas tarp dviejų ramščių ir atitinkamų jos jūs rytise veikiančių sistemų ir modelių. Ma, Reikia jų galvoti, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai išnyksta ramščių sistema ir todėl uh, tos dvi priežiūros skirti sistemos neteks prasme. Now, uh, the... Ačiū ponia Butarelė. <clears throat> Dabar muitinių bendros priežiūros agentūros vardu. Ponas Peter Michael, prašom maksimaliai kalbėti tris minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, pabandysiu pakalbėti per tris minutės. Aš esu muitinių bendros priežiūros agentūros atstovas. Tai yra čia bendrabiavo visų valstybių narių muitinių priežiūros agentūros ir detaliai neatsakinėsiu į visas problemas. Tačiau svarbiausias klausimas yra tas, kad muitinių organizacijų darbas pagrįstas naujų sprendimų dėl duomenų apsaugos ir šis sprendimas pabrėžia nacionalinę priežiūrą. Jeigu vertinsime, kokia yra muitinės informacinė sistema teisės saugos srityje, tai yra valstybių narių bendradavimas panaudojant paprastą techninę priemonę, kurią išlaiko komisija. Pati komisija neturi jokio vaidmens čia. Ir dėl tos priežasties visos nacionalinės agentūros padarė išvadą, kad toks darbas, kurį negalima lyginti, kuris yra Šengeno informacinėje sistemoje ir vizų informacinėje sistemoje, turėtų būti prioritetas institucinė bendravimai tarp nacionalinių duomenų apsaugos agentūrų. Tai yra jų darbas. Ir kadangi jie turi prižiūrėti atitikimą pagrindų sprendimui dėl duomenų apsaugos. Taigi, tai daugiausia darbo ir bus atliekama valstybės narėse, o ne Briuselėje. Ir dėl tos priežasties e, visos nacionalinės duomenų apsaugos agentūros padarė išvaidą, kad bendra priežiūros agentūra nėra keista. Eurojust, Europolas turi panašią struktūrą. Ir tai turėtų būti geriausias būdas siekiant garantuoti, kad priežiūra, priežiūros vykdymas turėtų poveikį ir nacionalinių lygių. Ir būtent nacionalinės agentūros galėtų padaryti išvadą, kad nacionalinių lygių kažką reikia pagerinti. Tai būtų, gerinti, būtų galima gerinti bendradavimą tarp jų. Ir logiška, kad reikalingas e, glūdus bendradavimas su EDPS, nes EDPS užduotis yra bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros agentūromis. Taigi, užduotis yra ir čia panaši. Sistemos saugumo dalis turėtų būti vykdoma EDPS, tai yra jos užduotis. Tai yra bendradarbiavimas, bendradarbiavime tarp bendrų priežiūros institucijų, kur bendradarbiavimo nacionalinės institucijos ir EDPS. Ir dėl ateities noriu pasakyti, kad girdėjau, kad Europos domenų apsaugos modelis buvo aptariamas, bet negirdėjau apie jokią diskusiją parlamente ar tarp nacionalinių duomenų apsaugos agentūrų, turi, koks turėtų būti Europos duomenų apsaugos modelis. Taigi, dėl tos priežasties nacionalinės duomenų apsaugos agentūros ateityje galvodamas apie tai, kas vyks po Lisabono sutarties įsigaliojimo, jau dalyvauja įvairiose formuose ir aptaria tai, kaip duomenų apsaugos, duomenų apsaugos sistema turėtų atrodytų po to, kaip pasikeis sąjungos e, teisinė sistema ir kaip būtų galima geriausiai apsaugoti duomenis. Labai ačiū. Ačiū, nematau, kad kas nors iš komiteto narių norėtų pakalbėti, taigi dabar ponas Alvaro galėtų sureaguoti. Atsiprašau minutę. Atrodo, turime klausimą salėje. Ačiū pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja, norėčiau padėkoti Švedijos atstoviai ir pranešėjai jau už atliktą darbą. Kai dėl pranešimo, tai norėčiau jį dar detaliau panalizuoti, tačiau iš karto aišku, kad svarbiausi klausimai yra susijęs su duomenų apsauga. Labai svarbu, kad duomenys liktų privatus, ta prasme, apsaugoti, kad juos naudotų atsakingos institucijos. Ir esu įsitikinusi, kad mums pateiks, pavyks pranešėjų vaisingai dirbti. Turime dar pagalvoti apie tekstą apie modelį, kuris bus naudojamas duomenų apsaugai. Ir dėkoju iš anksto pranešėjai už būsimą diskusiją kitą savaitę. Man atrodo, bus labai įdomu, nes yra daug klausimų, kurie yra neišspręsti. Ačiū ponė Jėtova, dabar ponas Alvaro. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Jotovai. Teis... Tikiuosi, kad teisingai ištariu jūsų pavardę. Dėkoju už jūsų paramą iš socialistų ir demokratų frakcijos, tai visada malonumu. Grįžtant prie komentarų, kurių nebuvo labai daug. Įdomu, kaip taryba išspręs Eurojusto prieigos klausimą. Aš asmeniškai apie tai šiek tiek galvoju ir pirmieji ketinimai buvo tokie, kad bus du atskiri režimai, nes Europolas ir Eurojustas atlieka skirtingas užduotis. Ir todėl būtų, tai ir būtų protingas sprendimas, tačiau dar laukiame jūsų sprendimų. Kalbant apie pri... E, sistemos priežiūrą, pritariu Europos duomenų apsaugos pareigūnui, kadangi turime jau taikomą praktiką, tai nebūtų būtina keisti tos sistemos, nes ji veikia teisingai, veikia gerai. O dėl konstrukcijos tai būtų pirmoji galimybė galbūt priimtama sukuriant instituciją su atstovais iš valstybių narių ir tai būtų galima tai reguliuoti. Jau turime 54 atstovus, po 2 iš kiekvienos valstybės narės ir po to, jeigu dar pažiūrėsime kitas institucijas, kurios būtų įtrauktos, tai sistema pasidarytų per daug sudėtinga. Galbūt nereikėtų nurašyti esamo domenų apsaugos modelio, turime daug direktyvų, kurios tai e, reglamentuoja ir modelis sukurtas remiantis praktiką. Ir parlamentas nuolat dirba tobulindamas šias prisėjimas prie šios sistemos tobulinimo, turime ir pagrindų sprendimą ir parlamentas mano, kad Europos duomenų apsaugos pareigūnas turėtų turėti žymų vaidmenį sprendžiančios klausimus. E, kartu su darbo grupėmis, kurios sprendžia šios klausimus. Manau, kad parlamentas galbūt, na, bent jau aš asmeniškai galėtume teikti pirmenybę tam tikram modeliui. Taip pat girdėjome nerimą dėl biudžeto sumažinimo vienu milijonu. Na, tai aišku, nebūtinai šio pranešimo klausimas, nes šio biudžeto klausimas, komitetas sprendžia šios klausimus. Kadangi aš dirbu abiejose komitetuose, tai galėčiau apie tai pakalbėti. Na, galbūt šiek tiek galėčiau nuraminti tą nerimą, nes išmokos yra tos pačios 4,5 milijono, o 1 milijono sumažinimas yra įsipareigojimų asignavimai. Tai yra asignavimai įsipareigojimai pareigojimams. Tačiau asignavimai mokėjimams nesikeičia. Man atrodo, tai yra svarbu pabrėžti, kai kalbame apie finansavimą. Nepaisant to, esu labai patenkintas išgirdęs, kad ir EDPS, ir institucijos nori dalyvaus šiame procese. Kaip sakiau, kitą savaitę po nuomonės projekto pristatymo susitiksime su šešėliniais pranešėjimais ir per penkias dienas galėsime suformuluoti pakeitimus. Tikiuosi, kad mums pavyks kartu pateikti pakeitimus, kad procesas vyktų greitai ir veiksmingai ir po to, kai pakeitimai bus pateikti, turėsime galimybių su institucijomis aptarti, kaip rasti greitą sprendimą. Bet priešingai tam, ką galime išgirsti kartais šiame komitete, e, nebus taip, kad susidursime su daug problemų. Kadangi daugiau niekas nekėlė rankų, nenorėjo kalbėti, baigėme diskusiją šiuo klausimu. Ir toliau seksime progresą šiuo klausimu. Na ir dabar finišo tiesioji šią popietę, paskutinis klausimas. Tai yra 15 klausimas. Teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacija. Pranešėjas yra Timothy Kirkhaupas, tačiau dėja jo čia nėra. Visi žinome, kad šis klausimas yra labai jautrus, nes tai yra susijęs su asmeniniais duomenimis, DNR duomenimis, piršto atspaudų duomenimis. Todėl akreditacijos procesas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti saugiai, saugų ir efektyvų keitimąsi duomenimis Europos Sąjungomis. Manau, kad Geriausia būtų pirmiausia išgirs, išklausyti Švedijos, po to komisijos atstovus. Ir po to turėsime šiek tiek laiko e, komiteto nariams pasisakyti. Švedija. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbingieji Seimo nariai, eh, parlamento nariai, ponios ir ponai, esu dėkinga, kad suteikėte man galimybę pristatyti jums šį Švedijos ir Ispanijos iniciatyvą parengtą pamatinio sprendimo projektą, kuris reglamentuoja kriminalistinių tyrimų laboratorijų veiklos akreditavimą. Sprendimas buvo parengtas šių metų birželį ir Europos parlamentą kreiptasi, kad jis iki lapkričio 26 dienos pateiktų savo nuomonę dėl siūlomo sprendimo kurio tikslas - sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių besikeičiamą informaciją, užtikrinti, kad mūsų piliečiai labiau pasitikėtų duomenimis, kuriais keičiamasi. Be kita ko, šis dalykas labai svarbus ir teisės saugos institucijoms, kurios nori būti tikros, kad iš kitų valstybių narių gaunami duomenys yra lygi vertės kokybės. Taigi poreikis turėti bendrą ES kokybės standartą buvo analizuotas ir anksčiau, reikėtų prisiminti Hagos programą bei tarybos sprendimą dėl primos sutarties įgyvendinimo. Šiandien susiklosta tokia padėtis, kad mes nebegalime toliau užmerkti akių ir negalvoti apie valstybių narių laboratorijose atliekamų tyrimų kokybę. Jūs žinote, kad duomenis, DNR duomenis ir datiloskopiniai duomenis, jais jau keičiamasi dabar, bet labai svarbu įvertinti tų duomenų kokybę. Nes nepaisant to, kad valstybė narėja yra pasirengusi teikti, jog jos duomenys yra labai aukštos kokybės. Kitos valstybės narės ekspertai nebūtinai tiki tokiais teiginiais, nes visuomet kyla klausimų, ar, pavyzdžiui, laboratorijoje vienas ar kitas dalykas saugomas tinkamai, ar naudojami tinkami žymenis ir ar tinkamai ženklinamas mėginys iki pat jo ištyrimo pabaigos. Dar vienas klausimas, ar laboratorija nuolatos vertina savo personalo veiklos kokybę atestuoja savo darbuotojus? Ar taikomi analizės metodai yra kokybiški ir ar laikomasi tų analizės metodų reikalavimų? Taigi akreditavimo klausimas visuomet kelia be kita ko ir pačios a, informacijos valdytojo visos grandinės eigoje klausimą. Taigi šio pamatinio sprendimo tikslas yra užtikrinti, kad kriminalistikos tyrimus atliekančios laboratorijos gauti rezultatai būtų patikimi nepriklausoma nuo to, kokioje valstybėje narėje jie buvo tikti. Todėl reikalinga užtikrinti, kad visos laboratorijos būtų akredituojamos vadovaujantis saugiais tarptautiniais standartais ISO 1709 standartų ir tai padėtų a, tiems, kurie naudojasi tyrimų rezultatais panaudoti medžiagą Kitas dalykas, koks turi būti akreditavimo procesas. Akreditavimo procesas turėtų užtikrinti, kad laikomasi patvirtintų tarptautinių standartų. Siūlomas sprendimo taikymo sritis apsiriboja pirmiausia DNR analitėmis ir pirštų anspaudais. Ir DNR analytės ir pirštų anspaudai yra labai veiksminga priemonė, kuri padeda teisėjai saugos institucijoms nustatyti įtariamai ir lygiai taip pat užkirsti kelią nepagristiems įtarimams dėl įvykdyto nusikaltimo. Dar keletą žodžių dėl pasirinkto standarto. Tarptautinis ISO standartas numeris 1709 ir jo bendrėjai reikalavimai laboratorijų kalibravimui ir a, testavimui apriepia du dalykus. Pirmiausia yra valdymo reikalavimai, kurie susiję su laboratorijos valdymo sistemos kokybė. Antragi ISO standarto dalis reglamentuoja techninius reikalus, tarp jų personalo pasirengimą, metodologiją. Todėl yra keletas komponentų, kurie užtikrina, kad galima pasitikėti laboratorijos darbo rezultatais. Šiuo pasiūlymu mes neketiname suderinti metodologijos dalykų, nes pats standartas nenurodo, kokiu metodu, kokiu analizės metodu naudotis turėtų laboratorija. Trumpai, jeigu apibūdinant, akreditavimas reiškia, kad metodas taikomas tinkamai ir kad yra priemonės, kurias užtikrina tinkamą metodo taikymą. Akreditacija užtikrina, kad tyrimą atlieka kompetitingi tam asmenys ir kad jie yra pajėgus užtikrinti reikalingą kokybės lygį. Taigi, to siekiama pateiktų pasiūlymų ir noriu visiems padėkoti uždėmesį bei pasakyti, kad nekantrai laukiame jūsų nuomonės dėl šio pasiūlymo. Ačiū. Pone Polindar, ponas Renai Vandik, Europos komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, gal jūs galėtumėte kalbėti nelgiau negu tris minutės. Tai tikrai būtų visiems labai gerai. Galėsime baigti tada laikų posėdį komisija. Kalbėsiu trumpai. Taigi mūsų pasiūlymas dėl kriminalistinių tyrimų laboratorijų veiklos akreditavimo apskritai reiškia, kad bus laikomasi tarptautinio standarto ir bus užtikrinama reikalinga tyrimų kokybė. Tai padės užtikrinti didesnį tarpusavio pasitikėjimą laboratorijų gaunamais rezultatais, pavyzdžiui, tokiais kaip DNR analitėmis ir bus um, keičiantis DNR informacija užtikrinta, kad visais atvejais keičiamasi tik kokybiška informacija. Ir tokiu būdu sumažėjęs tikimybė, kad nekalti asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėm vienoje ar kitoje byloje. Aišku, komisija dirba kartu taryboje, prisideda prie bendrų dėrybų, kiek gali ir manau, kad prisidės ir prie bendradarbiavimo su jumis. Ačiū tiek, pirmininkas. Ačiū, ponas Vandekamp. Jūs norite pasisakyti, ne? Jackie Foster. Pono Kiko vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkaujančiai valstybei ir komisijai už pateiktą informaciją ir atsiprašyti Timothy Kirkhope vardu, kuris kaip pranešėja, šiandieną negali dalyvauti mūsų posėdėje. Bet nebejotinai mes išanalizavome komisijos ir tarybos dokumentus ir noriu užduoti keletą klausimų, kuriuos galbūt jūs ir negalėsite dabar atsakyti, bet ateityje tikime sulaukti jūsų atsakymą, nes jis mums būtų naudingas. Pradžioje noriu pasakyti, kad iš principo mes tikrai pritarėme visoms priemonėms, kurios leidžia užkirsti kelią nusikalstamai veikai. Bet dėl DNR noriu pasakyti štai ką. Aš manau, kad jūs žinote, jog DNR klausimas labai jautrus, ypač kai kalbame apie DNR analitas ir atitinkamą keitimas informaciją. Nes valstybėse narėse skirtingos galioja taisyklės. DNR analičio saugojimo rinkimo, mėginių rinkimo srityje, jų tyrimo srityje. Todėl padėtis nėra tokia labai paprasta, kaip jūs kalbėjote, ir tai susiję ne vien tik tai su asmens duomenų apsauga. Nes pirmiausia, kalbant apie DNR, reikia galvoti apie asmens duomenų apsaugą. Jūsų pateikti dokumentai kelia tokių klausimų. Jūs manote, kad visos valstybės narės turėtų laikytis ISO standarto numeris 1709. Ir dėl to kyla klausimas, ar jūs įsivaizduojate, kiek valstybių narių jau taiko šį standartą? Įžanginėme savo dokumente jūs e, aiškinate, kad tarp valstybių narių buvo išplatintas klausimynas ir kad e, buvo surinkta atitinkama informacija, bet dėja komitetas neturi tos informacijos, nors jį mums būtų naudinga. Taip pat jūs minite, kad Birželio 2-3 Stoholme vyko seminaras, bet norime paklausti, koks to seminaro rezultatas. Apie tai norėtume gauti informacijos. Jūs taip pat sakėte, kad pirmininkaujant Švedijai posėdžiaus specialiai darbo grupė, bet norėtume žinoti, ar ji jau posėdžiavo. Jeigu taip, norėtume gauti informacijos apie tą posėdį. Jūs taip pat sakėte, kad kartu su Europos komisija ieškote sprendimo, kaip būtų galima kofinansuoti šias priemonės. Bet ką reiškia šie aptaki frazė? Nes manau, kad finansavimo klausimas neišvengiamai kils. Ir galiausiai bendradarbiavimas su ENFCI. Kaip jūs įsivaizduojate tokį bendradarbiavimą, kaip jisai bus vykdomas? Ir galiausiai paskutinis klausimas. Kas konkrečiai apibrieš akreditavimo metodologiją, nustatys akreditavimo metodologiją? Taigi, mes dar neturime visos informacijos dėja ir norėtume ją gauti. Bet to noriu pasakyti, kad tikrai nieks neprieštarauja tarpusavio pripažinimo principui tolesniam dėgymui, bet šiokį tokį nerimą kelia jūsų mintis, kad parlamentas turėtų pateikti savo nuomonę iki lapkričio 26 dienos. Gal parlamentas tai ir padarys, bet aš manau, kad klausimas per nelik sudėtingas, ypač DNR atveju, ir mes turime jį labai rimtai išanalizuoti, užuot bandę iš karto um, dėkti kažkokią tais sistemą. Kitaip sakant, kyla klausimas ir dėl jūsų pasiūlytų darbo grafikų, dėl terminų. Aišku, manau, kad ir mūsų kolegos turės klausimų. O dėl mano užduotų klausimų, tai tikiu, kad ne visus dabar galite atsakyti klausimus, bet būtų naudinga sulaukti informacijos tam, kad galėtume mes atitinkamai svarstyti šios reikalus. Ponas Dunkalis. Na, kaip ir ponas Vandaikas, aš esu iš Niderlandų ir mes tinkamai atsižvelgiame į jūsų pasiūlymą ir turime dėl jo porą klausimų. Pirmiausia, dėl akreditavimo. Ar tai vykdys nacionalinės akreditavimo institucijos? O gal jūs galvojate apie europinį akreditavimą ar europinę akreditavimo instituciją? Reikalinga pasiekti tinkamos pusiausvyros tarp apsaugos iš vienos pusės ir privatumo užtikrinimo iš kitos pusės. Todėl gal Europinė institucija būtų naudinga. Kitas klausimas uh, jau lyg ir nuskambėjo, tai klausimas dėl finansavimo. Ar ketina komisija skirti lėšų, kaip ketina komisija finansuoti visą šį reikalą? Ačiū. Na, Mes jau išnaudojame mums skirtą laiką, jau yra pusė septynių. Man atrodo, daugiau nieks nenori pasisakyti. Todėl noriu paklausti, ar norėtų sureaguoti Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė, bet iš savo pusės galiu pasakyti, kad labai daug užduota klausimų iki šiol ir Galbūt Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, galės atsakyti per artimiausias dienas mums raštu, nes nėra tarybos nustatytas joks terminas mums nuomonę pateikti. Taigi, jeigu jūs dar norite ką nors pasakyti, sveikiname jūs. Ne, pirmininkas atsiprašo, numatytas vis tik tai Europos parlamento nuomonėje pateikti terminas ir tai yra lapkričio 26 diena. Švedė. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už užduotus klausimus. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Aišku, mielai pateiksiu atsakymą raštu, tai bus išsamus atsakymas jūsų pateiktus klausimus, bet mano svarbiausias dalykas šiuo atveju tai kad akreditavimą atliktų tinkamai akredituotos institucijos, tinkamai atsakingos institucijos. O pagal akreditavimo procedūrą kiekviena valstybė narė turi paskirti vieną kompetitingą instituciją atsakingą už akreditavimo procesą. Ir tos akreditavimo struktūros gali europinių lygių tada tartis dėl bendro darbo dėl bendros metodologijos, tam, kad akreditavimo procesas visose valstybėse būtų atliekamas vadovaujantis tą pačią tvarką ir tais pačiais principais. Pagrindinis dalykas, kurį parodė mūsų klausimino medžiaga, kad DNR atveju nemažai valstybių narių naudojasi kelių kriminalistinių tyrimų laboratorijų paslaugomis. Ir svarbiausios jų yra tos pačios. Bet kai kalbame apie daktiloskopiją, tai šiuo atveju veikla labai decentralizuota ir piršto anspaudus ima ir tyria, pavyzdžiui, sakysime, policijos nuovados kai kuriais atvejais, kai kitais atvejais tik laboratorijos, bet sistema toli gražu nėra vieninga. Dėl bendro finansavimo. Komisija numatė galimybę teikti paraišką dėl projektų finansavimo, kurie būtų skirti personalo kvalifikacijai gerinti ar panašiems dalykams. Bet pagrindinės išlaidas turėtų padengti šiuo atveju valstybės narės. ENFSI, Europos kriminalistikos kriminalistinių tyrimų mokslo institutų tinklas ir Europos sekretavimo valdybos nariai, su jais yra konsultuojamas ir mes teikiame nuolatos informaciją. Darbo grupė posėdžiavo Liepą ir rugsėjį ir posėdžiaus rytoj, svarstydama šios visus klausimus. Na, tuo tarpu tiek galėčiau pasakyti atsakydama jūsų klausimus. Manau, kad jūs atsakydama raštų išsamesnės informacijos pateiksite. Pone pirmininkė, gal aš kažko nesupratau, bet kiek man žinoma, mūsų niekas apie nieką neinformuoja, o jūs tikitės, kad per du mėnesius mes jums pateiksim savo nuomonę. Tai gal jūs galėtumėt pasakyti, kaip tai turės būti padaryta atsižvelgiant į nustatytus terminus. Ačiū. Aš nebejotinai tarybos sekretoriatui šią informaciją pateiksiu. Bet mane informavo, kad dar Liepos 14-ąją nuolatinio atstovų komitetas kreipėsi į parlamentą su prašymu pateikti savo nuomonę. Projektas sprendimo buvo paskelbtas oficialiajame ES leidinyje. Todėl aš manau, kad nustatyti terminai buvo pagal atitinkamą principą. Bet aš aišku dar susisieksiu su tarybos generaliniu sekretoriatu dėl procedūros. Na kągi, pirmininkas, aš manau, kad mes galėsime pasitikrinti, kaip yra su procedūra. Pone Foster. Pone pirmininkė, na, būkime sąžininki. Pasiūlymas paskelbtas Liepos viduryje atsirado naujas parlamentas, kuris renkasi Strasbūrą. Mes iš tiesų iki rugsėjo dar nedirbome normaliai. Komitetuose narystė nebuvo pasiski, pasiskirstę komitetuose, Ir todėl reikalavimas iki lapkričio 26 pateikti savo nuomonę šiuo atveju, nu švelniai tariant, nėra labai geras dalykas, todėl kad klausimas nepaprastai sudėtingas ir labai jautrus. Aišku, mes esame dėkingi Jums už pateiktus dabar atsakymus, jie buvo labai trumpi, bet mums reikia daug, daugiau informacijos ir apie tai, kaip vyksta darbas atitinkamoje darbo grupėje. Tikimės, kad tą informacijos mums pateiksite raštu. Ačiū, aš visiškai pritariu tam, kas ką tik buvo pasakyta. Ir jeigu aš teisingai jūs suprantu, tai šis klausimas vis dar svarstomas. Todėl visiškai neaišku, dėl ko mes turime konsultuotas. Jūs su mumis nesikonsultavote, nesikonsultavote dėl galutinio pasiūlymo. Ir jeigu taryba nori rimtai dirbti, tai aš manau, kad reikia rimtai tada e, galvoti ir nustatant terminus, nes klausimas per nelik svarbus. Kągi, ačiū. Rytoj mes rinksimės į posėdį 10 val. O šiandien ačiū visiems už bendradarbiavimą.